Shall we start? Okay. Ladies and gentlemen, please take your seats. Panas ir ponai, kviečiu visus susėsti. Liebe Kolleginnen und äh, Kollegen, ich darf Sie zum zweiten Tag. Mėly mm, kolegos, äh, noriu Jūs pasveikinti antrąją mūsų konferencijos dieną. Deja, ponė Loega ir e, ponas Jorgis šiandien negali dalyvauti, nes turi svarbių įsipareigojimų. Vienoje Dijas Demera, Europos parlamento delegacijos e, vadovė mūsų bendrajame kontrolės komitete ir E, tai yra ponas Demera pavaduos e, Europos parlamento delegacijos vadovą. E, aš esu Kristianas Buchmanas, vadovauju Austrijos federalinės tarybos Europos reikalų komitetui. Ir anksčiau esu buvęs vieno Austrijos regiono ministru. Mėly kolegos, Turiu Jums pranešti, kad vertimas e, šios dienos posėdėje vyks į visas kalbas išskyrus e, maltiečių ir e, švedų. Taip pat norim pranešti, kad per trejatą posėdžius buvo priimti atitinkami sprendimai, apie kuriuos Jums norėčiau pranešti, mėly kolegos pirmininkaujančių šalių trejetas nusprendė vadovaujantis darbo tvarkos taisyklėmis paskirti tikruosius narius ir pavaduojančius narius, kurie e, pagal Europolo reglamento 14 straipsnio 20 įtrauką galės <clears throat> dalyvauti 2019 m. 25 vasario vyksiančiame posėdėje Euro e, polo valdybos posėdėje. Mm, Pirmikaujančių šalių trejetas siūlo nominuoti poną Svetanovą. Mm, šioms svarbioms pareigoms noriu paklausti, ar kas nors prieštarauja šiam pasiūlymui. Nematau prieštaraujančiųjų, taigi galime patvirtinti pono Svetanovo kandidatūrą. E, Europolo administracinė taryba. Mėly kolegos, dabar keisimės mintimis su Europos duomenų apsaugos institucijos vadovu. Prieš suteikdamas jam žodį noriu trumpai jums papasakoti, kaip vyks diskusija šio darbo atvarkės klausimu. Vyks e, ta pačia tvarka kaip ir e, vakar. Pasikeisdami kalbės e, nacionalinių parlamentų du atstovai ir vienas Europos parlamento atstovas. Kol užsiregistravusių sąrašą išsemsime tie, kurie nori kalbėti, turėtų užpildyti atitinkamas korteles, atitinkamus formulerus, perduoti juos salės darbuotojams, o jie tas korteles atneš e, mums e, ir atitinkama tvarka bus sudarytas kalbėtojų sąrašas. Noriu tik tai priminti, kad tiek nacionalinių parlamentų, tiek Europos parlamento atstovų atstovai turi užpildyti korteles, kurios pažymėtos atitinkama spalva. Siūlo apriboti kalbėjimo laiką iki dviejų minučių vienam kalbėtojui. Ir pasilieku savo teisę, priklausomai to, kiek bus kalbėtojų, pakeisti kalbėjimo trukmę tam, kad visi norintieji pasisakyti turėtų tokią galimybę. Dabar suteiksiu žodį <clears throat> ponui Livierovskui, Prašau, jums 10 minučių. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už galimybę dalyvauti šiame posėdyje ir pateikti naujausios informacijos apie Europos duomenų apsaugos priežiūros institucijos priežiūros vaidmenį, kalbant apie Europolo priežiūrą. Kaip žinia, duomenų apsaugos priežiūros pareigūno institucija yra viena iš Europos institucijų ir Europos Sąjungos institucijų, kalbant apie užsimantį duomenų apsaugą. 28 ES valstybėse narėse yra 28 skirtingos jurisdikcijos nacionalinių lygmenių ir tai yra labai svarbu, kadangi Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno vaidmuo yra prižiūrėti, kas vyksta Europos lygmenių. Ir tuo pat metu daug užduočių yra atliekama nacionalinių duomenų apsaugos institucijų kurios prižiūri visus organus, institucijas, kurios turi teisę siūsti duomenis Europolui arba veikti Europolo infrastruktūroje. Nuo 17 metų Europos duomenų apsaugos priežiūros institucija visiškai prižiūri Europolą, kalbant apie duomenų apsaugą. Ir mūsų bendradarbiavimas iš ties gan e, sėkmingas Europolu tiek aukščiausių lygmenių valdybos lygmenių, tiek administracinės valdybos lygmenių, taip pat praktinių lygmenių dirbant įvairiems pareigūnams. Vienas operatyvinis apsilankimas vyko 17 metų gegužės mėnesį, bet po to tas ir prasidėjo realus praktinis darbas ir dvi inspekcijas, patikrinimus mes atlikome. Pirmiausia, pirmos atveju procedūros buvo užbaigtos dar iki jūsų grupės susitikimo, o ant, antrasis patikrinimas buvo atliktas praeitą mėnesį ir procedūros vis dar vyksta. Taip pat e, kas mėnesiniai susitikimai vyksta pas mūsų Europolu ir kas antrą mėnesį mes susitinkame, paskutinis įvyko už vakar. Ne, vakar, sako kalbėtojas, čia Briuselėje. Taigi mes palaikome santykius su Europolu būtent tokiu būdu ir mūsų tarnybos pareigūnai, darbuotojai reguliariai aptaria aktualius klausimus ir naujus projektus su do, Europolo duomenų apsaugos pareigūnu ir taip pat su duomenų apsaugos funkciniu padaliniu ir operatyvininkais. Taip pat mes su, vedame labai, vykdome labai sėkmingą medarbiavimą su Europolo aukščiausių lygmenių ir duomenų apsaugos pareigūnas uh, turėjo galimybę priimti Europolo vykdantį direktorių šių metų Liepos mėnesį. Patys svarbiausi dalykai, kurie vyksta dabar, kurie mums yra aktualūs, tai yra patikrinimai. Ir 2017 m. gruodžio mėnesį vyko pirmasis patikrinimas, jo tikslas buvo teisinių, techninių ir administracinių duomenų lygmenių atlikti patikrinimą, būtent to patikrinimo metu mes žiūrėjome, kaip yra stebimos operatyvinės personalo funkcijos. Taip pat atlikome techninę teisinę analizę. Taigi teisinė prasme kalbėjome apie duomenų paėmimą, duomenų e, analizę, aptarėme operatyvinius projektus susijusius su uh, heroino kontrabandą ir taip pat atlikome duomenų peržiūrą. Techniniai patikrinimai buvo susiję daugiausia su informacijos saugumo valdymo klausimais ir taip pat įvairiomis taisyklėmis ir praktiniais sprendimais, kurie yra siejami su duomenų saugojimu. Ataskaita buvo Europolui nusiųsta gegužės mėnesį, 44 mes pateikėme rekomendacijas jiems ir dauguma jų buvo techninio pobūdžio, korekcinio pobūdžio arba tiesiog pasiūlymai, kaip būtų galima situaciją pakeisti. Mes nesuradome nieko, kas verstų mus pradėti oficialų tyrimą. Kam duomenų apsaugos pareigūnas gali padaryti. Mes e, tuo atveju supratome, kad viską išspręsime toliau bendradarbiavime su Europolu. Taigi tos rekomendacijos prižiūrimos yra duomenų apsaugos pareigūno. Na, o 18 metų gegužės mėnesį atlikome antrąjį patikrinimą ir antrasis patikrinimas buvo daugiausia susijęs su Europos informacinėmis sistemomis ir duomenų, e, nepilnamečių duomenų apdorojimu, taip pat su tam tikrais saugumo patikrinimais, migrantų saugumo patikrinimais karštuosiuose taškuose ir taip pat analitiniais, proj analitiniais projektais susijusiais su kelionių dokumentais. Techninė prasme mes e, tikrinome informacijos saugumo tikrinimus ir valdymą. Ir taip pat testavimo ir tvirtinimo procesus. Administraciniai duomenys, jų patikrinimai buvo atlikti pagal atrankos ir samdymo principus. Ir dabar mes kaip sėkis rengėme to patikrinimo ataskaitą ir pasiūlysime rekomendacijas. Kitas žingsnis mums yra tas patikrinimas, kurį planuojame 18 metų pabaigoje. Jo metu daugiausia dėmesio skirsime ter teroristų finansavimo susiekimo programoms. Gyvenant tas programas, Europolas irgi vaidina labai svarbu vaidmenį. Kita duomenų apsaugos pareigūno darbo dalis susijusi su Europolo priežiūra yra bendradarbiavimo su nacionalinėmis institucijomis organizavimas, nacionalinėmis duomenų apsaugos institucijomis. Ir tas darbas atliekamas bendradarbiavimo grupėje, ypatingai bendradarbiavimo valdyboje, kurią sudaro Europos duomenų apsaugos pareigūnas ir 28 duomenų apsaugos pareigūnai iš 28 šalių. Mes taip pat skelbėme nuomonės, teikiame išvadas dėl įvairių projektų ir teisinių aktų, teisės aktų, kurie dabar yra rengiami. Pirmiausia, kaip jūs žinote ir, ir kaip mes Sofijoje kalbėjomės, rengiame nuomonę dėl bendradarbiavimo su užsienio partneriais, būtent Europolo bendradarbiavimo su užsienio partneriais. Ypač turint omenyje, kad prasidės dėrybos su Alžyru, Egiptu ir Izraeliu, li Libanu, Tunisu, Turkija dėl galimybės keistis duomenimis su tų šalių institucijomis, duomenų saugos institucijomis ir, kaip sakiau, apie tai kalbėjomės susitikime Sofijoje. Ir dėrybiniai įgaliojimai, kuriuos patvirtino taryba iš dalies yra į, į juos įtraukiamos ir rekomendacijos, kurias parengė duomenų apsaugos pareigūnas. Ypač kalbant apie kompetentingų institucijų tose šalyse sąrašą, taip pat apie prievolę išryškinti tam tikrus apribojimus, kalbant apie duomenų tolesnį apdorojimą. Ir taip pat dalykus susijusius su tam tikra galimybė suspenduoti arba nutraukti bendradarbiavimą duomenų apsaugos rytyje. Ir dar, kaip jau sakiau, keli projektai yra įgyvendinami duomenų apsaugos pareigūno institucijoje. Tai yra Europolo bendradarbiavimas ES lygmenių, ypač bendradarbiavimas su Frontexu, mes pateikėme konsult, konsultacinės išvadas dėl Frontexo Europolo bendradarbiavimo, tas buvo padaryta šiuo metu rugsėjo mėnesį, taip pat mes paskelbėme ir tiksliaus pateikėme rekomendacijas po konsultacijų bendradarbiavimo, Europolo bendradarbiavimo su ICAN, ir taip pat nacionaliniu lygmeniu ir tarptautiniu lygmeniu bendradarbiavimas su finansinė, finansinės žvalgybos padaliniais. Vėlgi čia buvo, įvyko konsultacijos Liepos mėnesį, bet dabar mes kaip sikis e, koordinacinėje valdyboje Europole rengiame e, tą ataskaitą. Taigi, kaip sakiau, ir aukščiausių lygmenių, ir teisiniais klausimais bendradarbiaujame. Ir mums svarbiausia, kad ir praktinių lygmenių tas bendradarbiavimas su Europolu yra labai geras. Ir mes gauname atsakymus, Europolas imasi veiksmų iškart, kai kyla kokiu tai abejonių dėl to, kaip organizuojamos yra informacinės sistemos arba kaip yra atliekamos procedūros. Uh, Ir aišku, pasitaiko daug situacijų, kai mes e, prašome informacijos apie procedūras, kurios galioja jau keletą metų, arba apie tokias procedūras, kurios ką tik buvo įtrauktos į Europolo darbą. Ir galiu pasakyti, kad atsakymai, kuriuos gauname iš Europolo, visuomet yra labai geri ir mes bandome surasti sprendimus, netgi jeigu prireikia papildomų investicijų iš agentūros. Dėkoju. Uh, Ačiū už e, pristatymą. E, griežtai e, buvo laikytas laiko, dabar žodį perduosiu ponui Dijas Demerai ir pradėsime diskusijas. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti ponui Vievarovskijui. Ačiū už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 Pirmiausia, norėčiau pasakyti, jog e, Čekija neturi kažkokių tai ypatingų ambicijų šioje grupėje. Visgi, kas e, yra e, neįtikėtina, kad nesame pajėgus ats, ats, išrinkti atstovo Europolo administracinę valdybą tris metus skyrėme darbo tvarkos taisyklių parinkimui. Ir nesame pajėgus netgi diskutuoti šito klausimu ir tai atrodo gan keista. Pone Gruličiau. Mes dabar diskutuojame pagal darbo tvarkės klausimą, kuris yra skirtas Europos duomenų apsaugos pareigūno ataskaitai. Ką tik tai išklausime pono Vivaroskio. Na, o dėl jūsų keliamo klausimo. Trejato e, kontekste buvo trys galimi scenarijai. Ir uh, šitos sesijos e, pradžioje e, bendrapirmininkės Buchmanas minėjo e, jūsų keliamą klausimą, be kita ko. Tai siūlyčiau jums susipažinti su darbo tvarkos taisyklių 44 straipsniu ir ten rasite atsakymą į savo klausimą. Dėkui. O dabar žodis ponui Kitiros iš Kipro. Dvi mintes. Με αφορμή το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού. Labą rytą visiems. Europos parlamentas Liepa patvirtino uh, rezoliuciją dėl diskusijų uh, pradžios, uh, dėl to, kad Europolas pradėtų keistis duomenimis su trečiosiam šalim, konkrečiai su Izraeliu, Libanu, Egiptu, Alžyru, Jordanija, Tunisu ir taip toliau siekiant e, kovoti su terorizmu ir organizuotu nusikalstamu, kai mes e, privalome įvertinti e, poveikį, įvertinti riziką susijusią su keitimus duomenims, tai norėtume sužinoti. Galbūt jūs žinote ir turite tokios informacijos. Ar komisija neketina atlikti pasiekmių uh, poveikio analizės norėčiau e, pakartoti abejonės e, išreikštas mano kolegos Dimitrijų vakar. Mes turime labai didelių abejonių dėl Turkijos e, įtraukimo. Uh, uh, it, į susitarimą su viduržėmio jūros regiono šalimis dėl keitimosi duomenimis. Aš norėčiau akcentuoti, šioje šalyje duomenų apsaugos lygis labai žemas yra ir Turkija su kitru nebendradarbiauja. Dėkui. Muchas gracias, señor Getiros. Es una cuestión bien importante que después. Ačiū. Klausimas svarbus ir ponas Vevarovskis turės galimybę vėliau atsakyti. Dabar pon, ponas Karamelė iš Prancūzijos. Ačiū, pana pirmininkė. Paprastą klausimą turiu. Dėl dabar vykstančių darybų tarp ES ir kai kurių trečiųjų šalių dėl asmens duomenų e, keitimas asmens duomenimis tarptų šalių ir Europolo. Norėčiau e, paprašyti e, jūsų papildomos informacijos apie tai, kokiu garantijų, garantijų tas trečios šalis ketina mums suteikti, kad tų mūsų plėčios mes duomenų jos niekam neperduos e, ir kaip galima tas garantijas patikrinti. Ir taip pat turint omenyje, kad būtent valstybės yra duomenų savininkės ir kai jos perdoda tuos e, savo duomenis Europolui, tai kaip e, tokia situacija galima užtikrinti, kad bus laikomasi visų teisinės valstybės e, principų ir su jais susijusių garantijų. Ir taip pat aš noriu paklausti, <clears throat> ar e, keisdamiesi asmeniais duomenimis su tomis valstybėmis, kurios nesilaiko demokratinių principų, mes neperžengėme tam tikrų ribų. E, ačiū dabar. Suteiksime galimybę ponui Vieverovskui sureaguoti šios užduotus klausimus. Ačiū. E, pamėginsiu visus klausimus atsakyti vienu įpu, nes klausimai panašus. E, Europos duomenų apsaugos e, priežiūros pareigūnas yra atskira institucija, nepavaldi komisijai, tačiau mes žinoma prižiūrime ir komisijos veiksmus, tačiau mūsų vertinimas to, kaip elgesi komisija, yra to lygus ir kitų institucijų asmens duomenų e, priežiūros veiksmų vertinimui. Kalbant apie suminėtas darybas e, dėl e, keitimas asmens duomenimis su šalimis ne ES narėmis, tai turiu pasakyti, kad ir tai jau buvo minėta ankstesniuose susitikimuose, kad svarbiausias dalykas mums yra ne išsiųsti savo piliečių duomenys trečiosiam šalims. E, mums labiausiai rūpi gauti asmens e, duomenys apie tų trečiųjų šalių, su kuriamis bendrabiavame piliečius. Tuo pačiu metu ES visos institucijos, e, komisija, taryba EDAPP ir Europolas puikiai suvokia, kad e, situacija trečiose šalise yra visiškai skirtinga, todėl nėra jokių galimybių pritaikyti kažkokią vieną metodiką visoms e, trečiosioms e, šalims. <clears throat> Reikia atskiro vertinimo kiekvienu atskiru nu, atveju, kaip mes galime garantuoti, kad mūsų pateikėmės duomenys trečiosiam šalims išliktų saugus ir e, kokios yra galimos įmanomos e, ribos, e, kurias galime nustatyti tų duomenų panaudojimui. Žinoma, mes galime pasitikėti savo užsienio partneriais, tačiau net ir jais pasitikėdami turime pasirašyti formalius susitarimus ir numatyti formalius sprendimus, e, kurie būtų e, įrašyti į tuos susitarimus. Kita vertus, viskas, kas yra surašyta ant popieriaus, turi būti įgyvendinama. E, ir tai yra sunkiausia dalis tiek komisijai, tiek Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnų institucijai. Vertinant padėtį, tose trečiose šalyse. Vertinant trečiųjų šalių e, sąrašą galima <clears throat> būtų išskirti kai kurias šalis, kuriuose veikia pakankamai veiksmingai duomenų apsaugos priežiūros sistema. Pavyzdžiui, Izraelis yra tokia šalis, yra kitų šalių, kurios tik neseniai tokias sistemas yra įdėgusios, pavyzdžiui, Marokas. Taip pat yra trečioji šalių grupė, kuriai priskirtina Turkija ir Tunisas kurios tik pradeda tokius darbus ir yra tokios valstybės kaip Libanas, Jordanija, Egiptas ar Alžyras, kurios apskritai neturi jokių duomenų apsaugos priežiūros sistemų. Jeigu palygintume tose šalise galiojančius teisės aktus, galėtum pasakyti, kad nepaisant to, kad Turkijoje tik neseniai pradėjo veikti duomenų apsaugos e, režimas, jis praktiškai yra labai panašus į e, tą sistemą, kuri Europoje veikia prieš 20 metų. Ir tikrai aš asmeniškai negaliu vertinti e, Turkijos politinės padėties šiuo metu ir galimybės įgyvendinti tuos teisės aktus, kurie yra patvirtinti toje šalyje. E, tiek komisijos, tiek tarybos požiūrių galime teikti, kad tikrai tas požiūris į e, tos sustarimus, kurie yra reikalingi tiek ES ir Europolui turi būti labai delikatus, tačiau išlieka tikrai nemažai ir abejonių dėl tų sustarimų nuostatų įgyvendinimo. E, kadangi esu Europos duomenų saugos priežiūros pareigūnas, galiu pasakyti, kad vertinsime e, bet kokias išvadas, kurias mums pateiks komisija, Europolas ir sieksime, kad su tais duomenimis būtų elgiamasi tinkamai. Ačiū. Dabar suteiksime žodį mano kolegai Akseliu Fosui, kuris yra tikrai vienas iš geriausių duomenų apsaugos priežiūros ekspertų Europos parlamente. Ačiū, ponia pirmininkė. Turint omenyje, kad duomenų apsaugos klausimas mums yra e, ypatingai svarbus Europos parlamente, tai Europos parlamente Sąjungoje mes e, atnaujiname e, direktyvą 2001 metų, e, taip pat Europolas ir Eurojustas atnaujino savo domenų apsaugos priežiūros nuostatas. Man kyla klausimas, ar tų teisės aktų nepakanka tam, kad būtų užtikrinta pakankama veiksmų laisvė, baudžiama persekiojama institucijoms, teisėsaugos institucijoms, kad jos galėtų tinkamai veikti. Na, gauti duomenys yra vienas dalykas, o e, išsiųsti savo turimus duomenys yra visiškai kitas dalykas, nes aš manau, kad e, tam, kad mes galėtume savo duomenimis dalintis, reikia užtikrinti tokius standartus, kad nebūtų pribojama veiksmų laisvę ir <clears throat> Europolas turi sukurti tinkamą pagrindą, kuriuo remintis būtų galima mm, tinkamai dirbti. Ir manau, kad tikrai nepasitinkamiausias kelias čia yra pasirinktas, kuomet remiamasi mm, vien tik tai e, duomenų e, apsaugos e, aspektais baudžiamosiose bylose. Aš manau, kad Europolas e, tikrai remdamas savo patirtimi gali pats e, nuspręsti, kam kokius duomenys galima persiųsti, atliekant atitinkamus tyrimus. O mes tuo tarpu e, turime aiškiai <clears throat> atskirti administracinius ir organizacinius arba baudžiamuosius tyrimus tam, kad administracinėse bylose būtų taikomi vieni principai, o baudžiamosiose bylose kiti principai. Ir e, tokiu būdu galėtume greičiau pasistumėti į priekį baudžiamosiose bylose jų tyrimė. Taigi, e, e, taigi, e, Manau, kad reikia užtikrinti e, atitinkamą duomenų e, srautų priežiūrą ir e, kontrolę, kurią atliktų Europolas ir iki šiol mm, mm kažkokių ypatingų problemų mm, Europolo veikloje šiuo atžvilgiu nekildavo ir manyčiau, kad reikėtų vis tik tai palikti Europolą galbūt ramybėj šiuo klausimu, nes manau, kad mes sukūrėme pakankamą pagrindą, kad jis galėtų tinkamai dirbti. Ačiū, Akselį. Dabar išklausysime Europos parlamento narių pasisakymus po to, kaip kalbėjo trijų nacionalinių parlamento atstovai žodis ponė Činičiai. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau atsiprašyti kad atvykau šiek tiek vėliau. Posėdis jau buvo prasidėjęs, tiesiog dalyvavau kitame posėdėje, kur svarstėme labai delikačius klausimus, būtent e, informacinių sistemų saveikumo klausimus. Tai be jokios abejonės iškelia naujų iššūkių, naujų iššūkių ir duomenų apsaugos e, pareigūnams, nes e, kalba eina apie didelius duomenų srautus ir labai svarbu tas duomenų bazės su, sujungti ir tai yra iš tiesų labai sudėtingai koordinuojama sistema. Labai sudėtinga koordinuoti ir priežiūros funkcijas ir veiklą. Taigi norėčiau užduoti Jums klausimą, kaip duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas, pareigūno institucija tvarkysi su šiomis situacijomis. Aš ypač turiu omenyje teismų ir policijos bendradarbiavimą. Ar jūs turite kokių tai minčių, kokį, apie tai, kokį poveikį tai galėtų turėti Europolo priežiūros komiteto <clears throat> veiklai. Kadangi, kalbant apie saveikumą, juk turime apsvarstyti ir poveikio klausimą, būtent kiek, e, kokį, kokią įtaką turės šis naujasis mechanizmas. Dėkoju. Ačiū, Katerina. Dabar žodis ponui Mitofui iš Vokietijos. Ačiū. Papildomą klausimą dar turėčiau dėl duomenų keitimosi tarp Europolo ir Frontexo. Minėjote, kad dėl to vyksta konsultacijos šiuo metu, tačiau girdėjau, kad kilo tam tikrų problemų iš abiejų institucijų pusės, turint omenyje, kad Frontex veikla turėtų plėstis atmiausiu metu ir Frontex valdys didesnius duomenų srautus, o Europolas, kadangi daugiausiai kovoja su nusikalstamomis e, struktūromis ir e, nelegalių žmonių gabenimu, pirmiausiai, tai e, jam būtų labai svarbu gauti tos Frontex duomenys. Ar galėtumėte šiek tiek daugiau informacijos apie šias konsultacijas suteikti? una pregunta muy pertinente y muy interesante, señora. Le damos la palabra ahora. Iš tiesų tai yra labai įdomus klausimas. Dabar suteiksiu žodį ponui Pavienon iš Suomijos. Prašau, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti diskusijos dalyviams už diskusijos kokybę. Duomenų apsaugos direktyva yra įgyvendinama nacionaliniu lygmeniu kiekvienoje valstybėje narėje. Ir kai mes kalbame apie duomenų apsaugą, suprantame, kad situacija valstybėse narėse skiriasi, kaip sakė ir duomenų apsaugos pareigūno pavaduotojas. Mes turime siekti panašių standartų visose valstybėse narėse, turime užtikrinti šiokią tokią konvergenciją. Ir galbūt būtų įmanoma koordinuoti geriausią, geriausios praktikos pavyzdžius tarp valstybinių ir ES lygmenių, nes dabar situacija tiesiog perdėm skirtinga yra skirtingose šalyse. Gracias, da... Dėkoju. Dabar norėčiau pakviesti pasisakyti poną Ellison iš Europos parlamento, o po to vėl žodį suteiksime ponui Vievropskijui. Ačiū, ponai pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti Duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui už sutiktą informaciją. Kelis klausimus turėčiau. Pirmiausiai, manau, svarbu pabrėžti, kad būtina gerbti valstybių narių suverenumą, todėl paprašyčiau papildomos informacijos apie vaidmenų pasiskirstimą tarp Europinės agentūros ir nacionalinių duomenų e, saugos priežiūros institucijų. Mano vertinimu labai svarbu užtikrinti, kad valstybės narės ir toliau liktų tos informacijos šeimininkėmis ir savininkėmis ir galėtų nuspręsti, kam suteikti ir kokiamis sąlygomis asmens duomenis ar kitokią informaciją. Nes manau, kad e, e, Europolas tikrai atlieka puikią tarpininko funkciją jau daugelį metų, tačiau taip pat turime nepamiršti, kad valstybės narėse veikia skirtingos duomenų apsaugos priežiūros sistemos ir būtina tokią situaciją pripažinti ir gerbti. Pone Vėvrovskiai, prašau atsakyti užduotus klausimus. Ačiū už labai svarbius detalius e, klausimus ir pirmiausia, toks bendras pastebėjimas, vertinimas, būtent, kad teisinė sistema, kuri buvo parengta Europolui tvarkyti su do, asmens duomenimis, panašu yra stipri ir išsami. Ir jeigu būtų rei, reikalinga atlikti papildomą darbą, atlikti korekcijas, galbūt ir, kurios galbūt ir reikalingos tam tikrais atvejais, tačiau apie tai jau buvo kalbama tuo met, kai įvyko diskusijos dėl naujojo reglamento, dėl duomenų apsaugos ES institucijose, agentūrose. Ir kai pradėjome kalbėti apie tai, ar reiktų turėti tą pačią sistemą visose agentūrose Europoje, ar galėtumėme galbūt surasti specialių sprendimų, tokių kaip, pavyzdžiui, Europolui. Ir teisės aktų rengėjai nusprendė, kad ta sistema, kuri buvo parengta Europolui prieš dviejus metus, yra pakankamai griežta, stipri ir netgi geriau gali leisti pasiekti agentūros tikslų. Ir ji turėtų būti šiek tiek ypatinga, šiek tiek kitokia, lyginant su tuo, kad, kas yra kitose agentūrose. Taigi, Atsakydamas į pono Vos klausimą, norėčiau pasakyti, kad taip, sistema yra pakankamai stipri, išsami. Jeigu reikia dar kažko, tai viską galima padaryti korekcijų būdu. Ir ar mes viską paliekame Europolui? Taip, Europolus atlikdamas tą praktinį darbą, aišku, tą daro pats, tačiau be jokios abejonės reikalinga įvertinti tuos naujus sprendimus, kurie yra siūlomi, ypatingai tuo metu, kai vyksta tokie didžiuliai pokyčiai, pavyzdžiui, turintamie informacinės technologijas ir technologijų sistemas ir žinome, kad daug yra susijusių naujų sprendimų su informacinėmis technologijomis, tai yra normalu ir tie dalykai vyksta visose panašaus pobūdžio agentūrose. Tai mes manome, kad galime padėti jiems įgyvendinti tuos dalykus. O kalbant apie duomenų perdavimą trečiosiam šalims, čia situacija yra tikrai kitokia ir galiu Jūs patikinti, kad Europos agentūros, ES institucijos ir įskaitant ir Europolą, pirmiausia yra suinteresuotos tuo, kad gautų duomenis iš kitų šalių, kad galėtų su jais tvarkytis. Ir Europolas yra pasirengęs atlikti tą darbą, nežinau, ar tai yra gerai ar blogai, bet visuomet tokio pobūdžio susitarimai yra susijęs su abipusiškumo principu. Taigi tie, kurie duoda duomenys, nori juos ir gauti. Tai kaip pagalba iš ES. Ir būtent tą dalį reikia ypatingai vertinti. Ir kaip sakiau, mes esame pasirengę padėti ir komisijai, rengiant tai, ir tarybai bei vertin, parlamentui vertinant tai, kas vyksta. Buvo užduotas klausimas dėl saveikumo Tai yra svarbi tema, kuri yra susijusi ir su kasdieniu Europolo darbu ir Enisa kitomis agentūromis. Aš turėjau galimybę dalyvauti konsultacijose dėl saveikumo praeitą savaitę Strasbūrė, kai vyko ir Europos parlamento sesija, mes susitikome su komisija ir EULISA atstovais, šešėliniais pranešėjais ir taip pat saveikumo paketo dokumentų rengėjais. Turime nepamiršti, kad esminė Diskusija vyksta apie šešias, septynias duomenų sistemas, kurios turi būti saveikios, bet čia tik tai yra istorijos pradžia. Ir tos diskusijos parodė, kad yra gal ketur, 40 skirtingų duomenų bazių informacinių sistemų, kurias teks padaryti saveikiomis ateityje. Taigi tas žingsnis jau dabar yra žengiamas, labai svarbus žingsnis, nes mes sprendžiame dėl pačių svarbiausių taisyklių ir principų, kurie bus taikomi ateityje. Ir aišku, mes įsitraukę esame į šį procesą, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno institucija aukščiausių lygmenių įtraukiama į saveikumo ekspertų grupę, kuri buvo įsteigta ES institucijų ir mes dalyvaujame jos veikloje, taip pat vertiname tuos projektus, e, projek, projektus, kurie yra rengiami. Ir praeitą savaitę mano apsilankimas Strasbūrė irgi buvo labai puikus pavyzdys to bendradarbiavimo. Dabar problema susijusi su infrastruktūros, Europolo infrastruktūros naudojimu. Turintam ne valstybės narės buvo užduotas ir tas klausimas. Uh, Aišku, tai yra susiję ir su Europos duomenų apsaugos pareigūno pareigomis bei duomenų apsaugos institucijų valstybėse pareigomis, bet taip pat tai yra ir saveikumo diskusijos tema, kadangi saveikumas nereiškia vien tik tai, kad iš ES lygmens duomenį perdodame į kitą lygmenį. Ne, yra ir kita istorija, būtent kaip organizuojamas tas darbas ir, ir turi būti galimybė gauti ir įvesti duomenis į nacionalinės sistemas. Ir tai, aišku, yra labai aktuali tema valstybėms narėms, kurios turi šimtų procentų būti pasirengusios dalintis e, savo duomenimis. Ir taip perinu prie diskusijos apie bendradarbiavimą su nacionalinėmis duomenų apsaugos institucijomis. Ir kaip sakiau, mes e, tą bendradarbiavimą vykdome per bendradarbiavimo valdybą, kur duomenų apsaugos e, pareigūnas ir valstybių narių institucijos yra atstovaujamos mes bandome aptarti visas tas temas, kurios, kurios mums aktualios priežiūros darbe, ypač trintaminė tas, tas temas, tuos klausimus, kurie yra susijęs su Europolo infrastruktūros naudojimu ir duomenų perdavimu iš valstybių narių ES lygmeniui. Jeigu kalbėtumėme apie direktyvos įgyvendinimą valstybėse narėse, tai pagrindinis koordinacinis organas, kuris užsima tuo klausimu, yra Europos duomenų apsaugos valdyba. Europos duomenų apsaugos valdyba yra, ją sudaro taip pat 28 duomenų apsaugos pareigūnai ir mūsų atstovas. Tai yra ta institucija, kuri turi kur kas platesnės pareigas. Jie dirba ne tik vien, tik tai su viena agentūra. Ta valdyba yra atsakinga ir už harmonizavimo darbus, būtent kalbant apie bendrąjį duomenų apsaugos e, reglamentą, kaip jis yra gyvenimas valstybėse narėse ir taip pat kaip policijos direktyva, taip vadinamoji antroji dalis e, to paketo yra įgyvendinama ir kaip įtraukta į nacionalinės teisės sistemas. Toliau klausimas buvo apie Frontexą ir tas konsultacijas, kurios vykdome su Frontexu. Tiesa, buvo mums užduotas klausimas apie galimybę perduoti duomenis iš Europolo Frontexui, iš Frontexo Europolui. Ir Frontexas jau perdavė duomenis Europolui, pa, tuos asmens duomenų paketus perdavė. Ir mes esame apie tai informuoti, kai tuo tarpu asmens duomenų perdavimas iš Europolo Frontexui kas gal būtų tikrai naudinga, kalbant apie operatyvinius poreikius, čia iškyla tam tikrų problemų teisinė prasme ir mes manome, kad nėra pakankamo teisinio pagrindo tokiems duomenų perdavimams pagal dabartinę teisinę sistemą. Taigi, ponas Vos klausė apie tai, ar sistema yra išsami, nuosekli, tai aš galiu pasakyti, kad taip, reikalinga aptarti tam tikrus pataisimus, korekcijas. Ir štai šis pavyzdys yra puikus, tai rodantis, nes yra dvi agentūros, kurios puikiai ap, dirba apdorodamos asmens duomenys, tačiau panašu, kad jos veikia tik tai dabartiniu, pagal dabartinį teisinį pagrindą ir asmens duomenų perdavimas iš Europelo Frontexui operatyviniais tikslais, čia trūksta, kaip sakiau, konkretesnių tokių uh, teisinių aspektų, teisinio pagrindo. Tam taigi mūsų konsultacijos, konsultacijose mes siūlėme, kad reiktų pakoreguoti ir patoblinti teisinį pagrindą tokiems duomenų mainams. Dėkoju. Muchas gracias, señor Giogorovski. Ačiū. Pasar al siguiente panel, quiero hacer algún. Ponai Vevarovskiai, Prieš pereinant prie kitos temos, norėčiau užsakyti porą pastebėjimų dėl to, kas sakė ponia Kiničiai, dėl saveikumo ir e, domenų apsaugos. Ir e, dėl to, ką, ką tik tai išgirdome, dėl to, kad e, nėra teisinio pagrindo, kad būtų galima perduoti duomenis Europolo ir Frontexo, nes aišku, tai yra e, mažiau reikšminga turbūt e, e, problema. Kalbėdami apie saveikumą, kalbame apie Europos saugumo institucijas, kurios savo pavadžio yra globalios. Tai nekalbame vien tik apie tai, kad, e, tarkim, Europolas suderintų savo sistemą su SIS, Eurodaktu ir taip toliau. E, mes kalbame ir apie saveikumą su Euro, Euro, Europolu, Europos jungtiniam tautom. Tai e, iš tiesų, kalbant apie saugumo organizacijas, tai apima didžiausią pasaulio valstybių skaičių. Tai kaip užtikrinsime, kad domenų apsaugos priemonės, instrumentai būtų saveikus e, su tokiu dideliu skaičiu kitų organizacijų narių. Tai tiesiog klausimas, e, kurį dabar iškeliu. Mes čia turime pagalvoti apie vairius klausimus, pavyzdžiui, biudžetą. Taip pat e, turime įvertinti viską tame kontekste, kad ir Europos lygmenių turime užtikrinti visišką saveikumą Europos lygmenių. Tad tiek turbūt. Ačiū ponui Vevarovskijui už indėlį dirbančioje srityje, kur, kur kyla tam tikrų vėjonių ir nerimo. Tai svarbu, kad būtų labai patikima Europolo domenų apsaugos sistema. O dabar periname prie kitos temos, tai Europolo indėlis į kovą su finansiniais nusikaltimais, e, indėlis į turto gražinimo kovą su pinigų e, plovimu. Martinas Reisenbekas e, yra nacionalinės koordinatorius ir prokuroras atsakingas už kovą su teroristų finansavimu iš Niderlandų. Išgirsime jo pristatymą, taip pat kalbės ir ponė Devolde. De Europolo vykdomoji direktorė, o po to keisimės nuomonėmis. Ir prieš perdodamas pirmininkavimo kolegai Buchmanui norėčiau tai pasakyti, kad e, kova su finansiu, e, teroristų finansavimu e, iš tiesų labai svarbus rytas jėsi su kitomis organizuoto nusikalstamumo rušimis, tai yra prekyba žmonėmis, narkotikais ir taip toliau. Norėčiau priminti, kad ankstesnės Europolo vadamasis direktorius yra atkreipęs dėmesį į šios temos svarbą, tai padaręs ne, ne vieną kartą bendroje parlamento tikrinimo grupėje ir uh, E, kaip tik tai todėl su džiaugsmu jums e, kolegos norėčiau prisakyti e, Martiną Rosenbergą, nacionalinį koordinatorių ir prokurorą iš Niderlandų, kuris pristatys bandomąjį projektą vykdomą Niderlanduose, kuriame dalyvauja keturi um, stambiausi Niderlandų bankai, policija, prokuratūra, kad um, būtų galima analizuoti finansinius duomenis, norint užkirsti kelią nusikalstamumui. O, o po to o, e, pasisakys Europolo vykdomoji direktorė. Ir e, dabar perduodu pirmininkavimą ponui Buchmanui. Ačiū, ponai Dievs Demera. Dabar išteiksiu žodinę dėlzamas ponui Raizenbekui. Ačiū, pana pirmininkė, panas ir ponai. Užkardant ir tyrint terorizmo nusikaltimus labai e, svarbu apriepti taip pat ir terorizmo finansavimą. Niderlandos viešasis ir privatus sektorius sutarė atlikti bendrus e, tyrimus ir išsiaiškinti, ar jų partnerystė galėtų padėti tokį tikslą pasiekti, todėl man būtų dabar malonu pasidalinti su jumis e, atitinkamos kovos su terorizmu darbo grupės veikiančios Niderlanduose veiklos rezultatų. Tai yra e, viešoji, privat, viešo privataus sektoriaus partnerystė, kurioje dalyvauja keturi didžiausi nacionaliniai bankai, policija, taip pat e, finansinio sugaltimų tyrimo tarnyba ir prokuratura šios institucijos e, bendromis jėgomis bando užkirsti kelią terorizmo finansavimui. Todėl mums labai e, svarbu įsiaiškinti, pavyzdžiui, naujausias tendencijas, naujausius mokėjimo metodus, e, visi tyrimai, kuriuos mes atliekame, ar tai būtų kratos ar elektroniniai tyrimai, mes ieškome tų naujausių būdų ir metodų kuris pastelkus e, terorizmo e, veikla yra finansuojama, tačiau daug tokių metodų mes iš tiesų neaptinkame ir nepaisant e, visų pastangų mes <clears throat> labai daug nerandame naujų turizmo finansavimo būdų, nepaisant to, nenuilstamai ir toliau e, stengsimės jų ieškoti, tačiau mes aptinkame e, tikrai nemažai tradicinių e, finansavimo taktikų ir metodikų, tai yra mikrofinansavimas, pinigų pervedimai per tarpininkus ir taip pat vadinami halala bankų, vadinamosios halala bankų sistemos. Institucijoms e, yra pakankamai sudėtinga aptikti terorizmo finansavimo šaltinius e, tradiciniais metodais dėl įvairių e, priežasčių. Pirmiausiai, nėra labai daug veiksmingų kovos su terorizmu, terorizmo finansavimo veiksmų, nes kuo toliau yra e, galutinis e, gavėjas e, terorizmo finansavimo ir jeigu pinigų sumos yra pakankamai nedidelės, o taip dažnai pasitaiko teror... finansuojant teroristinius veiksmus, to sunkiau yra tokius sandėrius finansinius aptikti ir nustatyti žmonės, kuriuose kurie juose dalyvauja. Mes nemažai gauname informacijos iš finansų, finansų e, sektoriaus. Mm. Labai e, daug e, tyrimų mes pradame gavę atitinkamus pranešimus iš bankų apie tam tikrus galimus įtarimus dėl finansinių pažeidimų. Tačiau nepaisant to, tiek viešasis, tiek privatus sektorius ir toliau deda pastangas, kad e, būtų e, galima veiksmingiau e, panaudoti savo laiką ir pastangas, išsiaiškinant terorizmo finansavimo tinklus ir užkardant teroristinės veiklos finansavimą. Taip pat labai daug pastangų kainuoja tinkamas informacijos surinkimas apie asmenys, kurie yra įtariami terorizmo finansavimo veikla. Pirmiausia, bankinės institucijos turi tokius asmenys identifikuoti ir perduoti tinkamą informaciją apie e, įtarimus keliančių jų finansinę veiklą. E, kadangi tie asmenys yra laikomi teroristais, e, Todėl teisės saugos institucijos mano, kad e, prieš juos e, būtina imtis e, atitinkamų baudžiamų persiekimo veiksmų. Ir tam reikia pasinaudoti galiojančiais teisės aktais. Ir būtent tą mes dabar stengiamės daryti. Kovos su terorizmo finansavimo darbo grupė veikia <clears throat> mūsų uh, E, finansinės priežiūros sistemos kontekste ir e, e, institucija buvo įsteigta 97 metais tam, kad užtikrintų finansų sektoriaus integralumą. Tokiu būdu mes bendraudami su policijos institucijomis ir privačiais partneriais galime e, keistis e, svarbią informaciją apie e, terorizmo veiklą įtariamus asmenys. Kadangi gavę tinkamą informaciją mūsų privataus sektoriaus partneriai įvertina ją ir po to pateikia savo mm, tinkamus komentarus mūsų centrui. Finansinės priežiūros institucijos gali keistis informaciją apie neįprastus finansinius sandorius, jeigu yra įsitraukusios į minėtos kovos su turizmo finansavimo darbo grupės veiklą ir tokiu būdu mes galime identifikuoti galimus teroristų tinklus bei e, teikti informaciją apie neįprastus finansinius sandorius, kuriuose galimai dalyvauja teroristai. Taigi e, tos e, darbo grupės kontekste galime keistis informaciją e, apie atitinkamus sandorius Niderlandų vidėje, tačiau žinoma, tarptautiniu kontekstu. Tarptautinio kontekste tokios informacijos mainai būtų daug naudingesni, dėja tam yra šiuo metu nemažai kliučių. Uh, darbo grupė tiek e, privačių struktūrų, tiek e, teisės saugos struktūrų ir e, finansų priežios institucijos ekspertai ir analitikai veikia vienoje patalpoje. Ta informacija, kurią dalyjasi teisės saugos institucijas, neišeina už darbo grupės ribų ir E, privačių partnerių ekspertams e, <clears throat> neleidžiama atitinkamos informacijos išsaugoti e, įmonių, kuriuose jie dirba duomenų bazėse. Tik tie neįprasti sandoriai, apie kuriuos buvo pranešta finansų tyrimo grupiai, tampa vieši ir prieinami kitiems partneriams. Taigi tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus atstovams kainuoja nemažai pastangų tokiu būdu bendradarbiauti, nes jeigu informacija yra atskleidžiama, kyla vis didesnis, didesnis jos paviešinimo pavojus. Ir Mūsų bandomo projekto tarpiniai rezultatai patvirtina, kad toks bendradarbiavimas e, ženkliai e, palengvina galimybės užkardyti terorizmo finansavimo operacijas. Per pasaros metus policijos struktūros atskleidė 15 tokių atvejų ir buvo ištirti daugiau nei 300 įtarimus keliančių sandorių, 60 procentai buvo jų ištirti e, išsameu, <clears throat> o šiaip jau turiu pasakyti, kad tik 10 procentų visų finansinių sandorių Niderlanduose galioja kaip keliantis įtarimus. Be to, viešo ir e, privataus sektoriaus partneriai keičiasi tarpusavį darbo grupėje dirbdami tiek metodiką, tiek ir kitą e, svarbę informaciją. tai, kad nustatyti tipologijas e, terorizmo finansavimo yra pakankamai sveitinga, e, yra dar viena priežastis, dėl kurios būtina stiprinti tokio pobūdžio bendradarbiavimą tam, kad kovotume su terorizmo finansavimu pakankamai mm, <clears throat> veiksmingai, efektingai ir e, remdamėsi grėsmių vertinimo metodiką. Didžiuojasi, kad mūsų institucijos gali tokiu būdu tarpusai bendradarbiauti gerbdamus e, viena kitos atsakomybės rytis, tačiau e, kartu ir parodamas bendrabiavimo norą ir valią. Ačiū uždėmesi, esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus. Ačiū ponai Raizimbekui už pristatytas mintis. Dabar steiksiu žodį poniai Debolė pristatyti savo poziciją. Thank you. Good morning, ladies and... Ačiū, labas rytas, ponios ir ponai, ponė Dijas Demera, ponė Buchman. Dėkoju Jums už galimybę aptarti labai svarbę temą - nusikaltelių finansavimą. 2018 metais pinigų plovimas ir turto susigražinimas tapo vienas iš dešimties prioritetų kovojant su organizuotu nusikalstamumu. Tai yra vienas svarbiausių prioritetų Europolui, nes mes turime labai griežtai susitvarkyti su nusikalteliais, sistemingai atkreipti dėmesį į jų pinigų srautus, tai yra ypač svarbu sekant jų veiklą. Ir šiandien pristatysiu Europolo vaidmenį kovojant su finansiniu nusikaltimu finansavimu ir kokių tikslų turime ateitie, kalbant apie finansinę žvalgybą. Bet prieš tai norėčiau pakalbėti apie tendencijas, evoliuciją, kurią pastebime pinigų plovimo srityje. Kokios išryškėja tendencijos? Nusikaltimai ES sudaro šimtus milijardų eurų kas metus. Neseniai atlikta studija parodė, kad kai kuriuose regionuose pelnas kuris gaunamas prekiaujant sintetiniais narkotikais, yra virš 20 milijardų per metus. Pinigų plovimas be jokios abejonės kelia didžiulį susirūpinimą, kadangi nusikaltėliai gauna tokį didžiulį pelną. Ir pagrindinis pinigų plovimo bruožas yra tas profesionalumas. Ir e, dažnai tokios lėšos yra perkeliamos į specializ, specializuotus pinigų plovimo sindikatus. Jie veikia kaip paslaugų teikėjai toms grupėms, kurios grupuotėms, kurios užsima įvairia nusikalstama veikla. Kai kuriais atvejais netgi buvo ryšių su teroristų grupėmis pastebėta ir tie sindikatai arba yra turintys aukštas kvalifikacijas, sugebantys tvarkyti su labai sudėtingomis situacijomis. Ir daugiausiai jie pasikliauja grinaisiais pinigais, jų naudojimu, taip pat korpora, korpora, įmonių struktūromis piknaudžiauja ir taip pat e, dalyvauja finansinėse rinkose ir investicijose. Ir geriausias pavyzdys iš Santa Liučioje, Kontini, kur buvo susiję, e, buvo susiekta grupė su Komora susijusi ir ta grupuotė milijoną eurų gaudavo per savaitę. 250 milijonų buvo išplauta per labai kompleksinę sudėtingą sistemą, kuri buvo susijusi su, žinau, pinigų kurjeriais, su priekyba susijusių pinigų plovimu ir per finansinės sistemas, per šel įmonės Perfekte, atsiprašau, perfektyves įmonės. Ir matome, kad atsiranda ir naujų metodų. Pavyzdžiui, neseniai Draja buvo atlikta operacija ir įvairios virtualios valiutos, kurių bendra vertė 4,5 milijono buvo konfiskuota iš grupuočių, kurios gamino sintetinius narkotikus, narkotikus ir juos platino per juodąjį internetą. Taigi virtuali valiuta, ją stebim, matome vis dažniau ir nauji atsiskaitimo metodai daž... nėra taip gerai sureguliuoti kaip tradiciniai atsiskaitimo metodai. Jie leidžia labai greitai atlikti pervedimus, tarptautinius pervedimus ir tradicinės trant... įtartinų sandorių informavimo sistemos jų nesuseka. Taigi nu, reikalingos naujos sistemos kovojant su pinigų plovimu. Ir tai reiškia, kad turime investuoti į naujas priemonės, naujus metodus, kad galėtumėme susekti tokias neteisėtas nelegalius sandorius. Ką daro Europolas kovodamas su finansiniais nusikaltimais? Mes turime finansinės žvalgybos departamentą Europole, kuris vaidina labai svarbu vaidmenį koordinuojant pastangas, kovojant su finansiniais nusikaltimais. Ir pirmiausia, dėl operatyvinių lygmenių mūsų departamentas tiesiogiai teikia paramą finansiniams tyrimams, ir turto sugražinimo veiklai valstybėse narėse ir taip pat finansinę žvalgybinę informaciją teikiame, kai atliekami tyrimai dėl kitų nusikaltimų, įskaitant pavyzdžiui ir priekybą narkotikais, sukčiavimą arba terorizmą. Finansinė žvalgyba yra centralizuotas pajėgumas veikiantis Europole. Duomenys apie rimtus organizuotus nusikaltimus yra tikrinami kartu su kitais, kitos informacija iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, kai gauname informaciją apie įtartinus sandorius ir grinų pinigų konfiskavimą, kuomet dirbame su muitinės institucijomis. Mūsų tikslas yra, ko galima išsamesnę apžvalgą atlikti, kad galėtumėme suprasti įvairius ryšius tarp įvairių organizuoto nusikaltimo formų. Ir tos paramos dažnai į mus kreipiasi ir valstybės narės. Ir skaičių, tų užklausų skaičius yra ypatingai didelis. 17 metais mainai, informacijos mainai dėl turto sugražinimo 81 procentų išaugo lyginant su ankstesniais metais ir finansinių tyrimų skaičius kuriems teikiame paramą, 110 procentų išaugo, Europolas dabar teikia paramą 121 vienai aukšto, aukšto prioriteto bylai ir 40 veik, veiksmų buvo teikiama parama 18 metais lygnant su septyniais tik tai atvejais ankstesniais metais, taigi buvo ir areštų, ir turto konfiskavimo, su kurių bendra vertė 37 milijonai eurų. Taigi Europolas taip pat turi savo finansinės informacijos padalinį, kuris leidžia keistis informaciją ir keistis informaciją su kitais finansinės žvalgybos padaliniais ES. Strateginių lygmenių mes e, siekime pagerinti bendradarbiavimą tarp įvairių veikėjų, kurie kovoja su organizuotais nusikaltimais, finansiniais nusikaltimais. Taigi turime kelis profesionalų tinklus, Europal platformą ir trišalė darbo grupė dėl e, skaitmeninių valiutų. Tokiu būdu Europolas užima labai svarbų vaidmenį kovojant su finansiniais nusikaltimais ES. Taigi, kokia finansinės žvalgybos ateitis? Ta informacija ir ekspertinės žinios, kurios sukaupėme Europole, leidžia mums jausti svarbiausių veikėjų, kovojant su pinigų plovimu ir mums leidžia geriau įvertinti riziką ir grėsmę. Tokiu būdu mes galime teikti rekomendacijas apie tai, kas veikia ir kas nepasiteisina. Pavyzdžiui, apklausa, kurią atliko Europolas, parodė, kad tik vienas procentas metinių įplaukų iš nusikalstamos veiklos buvo konfiskuota ES ir per dešimties metų laikotarpį tik 10 procentų visų įtartinų sandorių privačiajame sektorija buvo ištirta. Taigi tai, kad dabartinė kovos su pinigų plovimo sistema ir infrastruktūra nėra lanksti, iš dalies ir reiškia tokius prastus rezultatus. Europos finansinės informacijos padaliniai, žvalgybos padaliniai, apie milijoną įtartinų ataskaitų, įtart, įtartinų ataskaitų gauna apie finansinį sektorių ir tokios ataskaitos nėra inicijuojamos žvalgybinės informacijos padalinių. Ir yra daug kliučių, kodėl nėra keičiamas informacija tarp nacionalinių ir tarptautinių partnerių. Tai irgi yra didžiulė problema. Nėra sistemingai keičiamas informacija tarp finansinės žvalgybos padalinių ir keitimasis informacija su kitomis atitinkamoms institucijomis vyksta gan sudėtingai. Dabar keitimasis žvalgybinė finansinė informacija yra gan sudėtingas ir nepasiekia tų institucijų, kurios yra atsakingos už uh, tokių nusikaltimų tyrimą. Mes turime tokius apribojimus įveikti, nes finansinė žvalgyba yra kertinis akmo kovojant su organizuotais nusikaltimais ir terorizmu. Grėsmė susijusi su, fin... su bu... nusikaltimų finansavimu e, reiškia, kad turime imtis griežtų ir drąsių veiksmų. Mes turime į, į infor... finansinį informavimą žvelgti per finansinės žvalgybos prizmę ir e, nacionalinių agentūrų vaidmuo ir labai svarbus vertinant grėsmės. Mes manome, kad e, dalindamiesi žiniomis su finansinėmis institucijomis galėsime geriau susekti tuos ište, išteklius ir geriau teikti informaciją apie įtartinus sandorius. Dėl to 2017 m. gruodžio mėnesį ir pradėjome bandamąjį projektą Europolo finansinės žvalgybos privataus viešo vieša partne, viešos, viešų pajėgų partnerystė, kur dalyvauja ir valstybės narės. Ir pabaigai norėčiau pasakyti, kad jeigu norime veiksmingiau reaguoti finansinius nusikaltimus, turime pagerinti finansinių tyrimų ir turto konfiskavimo veiksmus vis, atlikdami visus organizuotų nusikaltimo tyrimus ir sukurti struktūrinės teisinės sąlygas, kad geriau ir greičiau būtų galima keistis finansinę informaciją tarp patikimų partnerių. Europolas sveikina komisijos pasiūlymą dėl naujos direktyvos, dėl finansinės informacijos naudojimo. Ypač sveikiname pasiūlymą kur numatyta Europolui netiesiogiai gauti prieigą prie nacionalinių centrinio banko sąskaitų registrų ir galimybę prašyti informacijos e, iš finansinės žvalgybos padalinių pusės. 17 metų kovo mėnesį Europos parlamentas e, pareikalavo, kad būtų sukurtas Europinės finansinės žvalgybos padalinys, kad būtų sustiprintas bendradarbiavimas ir veiksmų koordinavimas tarp nacionalinių finansinės žvalgybos padalinių ir pagrindinis tokios institucijos vaidmuo bus gauti informaciją prie visų tarp valstybinių sandorių, taip pat e, grinų pinigų konfiskavimo atveju muitinėse. Tokiu būdu Europolas gautų daugiau, galėtų teikti daugiau paramos valstybėms narėms. Dėkoju. Danke, Frau de Boll, für Ihre Information. Ačiū už Jūsų išsame ir įdomią informaciją, mėly Kolegos, pradėsime diskusijas. Pirmasis žodžio paprašė Maltos, Maltos atstovas ponas Panas Grehas, ačiū. Pirmininkė gerbėmieji, iš tiesų pasaulis labai keičiasi, sparčiai kūriamos ir plėtojamos informacinės technologijos. ES valstybės narės turi kovoti su kibernetiniais nusikaltimais, nes tai gali kasdien turėti poveikio mūsų piliečiams, ekonomikai, infrastruktūrai. Kibernetinis nusikalstamumas labiau išsisklaidęs dabar yra, nes iš tiesų naudojamos naujos technologijos internetinė bankininkystė, socialinės žiniasklaidos priemonės ir dar akivaizdžiau yra, kad naujų technologijų e, kūrimo sparta kur tas e, greitesnė, negu kad mes sugebėjome keisti savo teisės aktus. Uh, Ir e, yra tokių pavyzdžių, kai mūsų piliečiai nėra tinkamai teisiškai e, ginami ir tokiam aplinkybėm būtina toliau šviesti mūsų piliečius apie tos pavojus, kurie gali tikoti e, internete. Taip pat, aišku, kyla kitos grėsmės - terorizmas, nestabilumas mūsų kaiminystė šalyse, tokiuose kaip Libija ir, pavyzdžiui, karas Sirijoje, nestabilumas. Ir, yra artimiausioje ES kaiminystėje, aišku, vykdomi tokie nusikaltimai kaip prekyba žmonė, žmonėmis ir taip tai susiję su nelegalia migracija. Iš to uždirbama milijonai eurų nešvarių pinigų, po to jie yra plaunami, kad teisėtų kelių patektų į mūsų finansinę sistemą. Tai iš tiesų negalime e, atsipalaiduoti, kai vykdomi tokie nusikaltimai, kaip tik tai todėl būtina, kad Europolas stiprintų gebėjimą padėti valstybėm narėm tvarkytis su tokiais įvairiais iššūkiais ir mūsų pačių valstybėse narėse ir mūsų kaiminystėje. Todėl norėčiau pareikšti paramą 18-21 metų Europolo programai siekiant E, kad ES e, kaiminystė būtų erdvė, kurioje nusikaltimų ir aišku būtina yra integruoti analizę ankstesnių rezultatų. Tai iš tiesų, jeigu yra ko pasimokyti, kad tai būtų padaryta planuojant ateičiai. Ačiū poniai e, Debol už indėlį iš šitos ar parlamentinės grupės e, darbą ir e, tikimės, kad e, darbas bus tęsiamas ir bus siekiama, kad ES labiau klestėtų ir būtų saugesnė. Dėkui. Ačiū. Toliau Kipro atstovas. Γεια σας και πάλι. Ευχαριστούμε πολύ για την λεπτομερή ενημέρωση. Κυρία... Τίος. Labą dieną, ačiū už detalę analizę. Pone Debol, jūs e, atsakėte į daugumą mano klausimų, kuriuos norėjau užduoti. Visgi, uh, Jūs e, mum pateikėte informacijos apie tai, kai vis labiau piknaudžiavimai yra e, kriptovaliuta. Mano klausimas būtų toks, ar Europolas ir nacionalės institucijos veiksmingai gali nustatyti e, kilmę tokių operacijų kriptovaliutom ir kaip galbūt aktyviau galėtų tokiuose tyrimuose dalyvauti privatus sektorius. Toliau, dėl turto išieškojimo. Norėčiau paklausti, ar Europolas talkina keičiantis gerąją praktiką, galbūt turite tam tikrų statistinių domenų e, apie e, turto išieškojimą. priekybos arba nelegalaus migrantų vežimo srityje. Ačiū. Toliau ponia Gomeš, Europos parlamento narė. Um, Ačiū. Dalyvavau rengiant uh, ket, uh, ketvirtą ir penktą kovos su pinigų plovimu direktyvas. Buvau Europos parlamento darbo grupės narė ir uh, kaip tik tai todėl norėčiau labai netgi pritarti prelegentams, ypač dėl to, E, e, kas e, buvo pasakyta ir kolegų, kolegų iš nacionalinių parlamentų. Kai vyko dėrybos dėl penktosios kovos su pinigų plovimu direktyvos buvo kalbama apie galimybę sukurti Europos finansinių tyrimų padalinį, kad būtų galima keistas informacija ne tik tai tokių padalinių ligmenyje tarp institucijų, kad būtų galima kurti viešasias privačias e, partnerystės. Uh, bet valstybės narės atsisakė tai daryti. Taryba atmetė tokį pasiūlymą. Jūs turėtumėte tai žinoti, paklauskite savo vyriausybių, kaip jos galėjo tai atmesti. E, jeigu jos tai atmetė, tai reiškia, kad nenori kovoti su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu. Tai iš tiesų, kaip parlamento narė, labai intensyviai dirbau tais klausimais ir esu tai tikra, kad e, kai kurių mūsų vyriausybių e, atstovai iš tiesų prisideda prie pinigų plovimo, o ne kovoja su tuo. Būtent tokia yra sistema. Ir kas, kas tai lėmė, tai tai, kad tie, kas derasi, nėra tie, kas nori kovoti su nukalstamumu, bet tai yra žmonės iš e, finansų e, ministrų. E, jie, jie tik tai nori pademonstruoti, kad kovoja su pinigų plovimu. O iš tiesų pamirštama yra apie realią kovą su nusikalstamumu. Taip pat turėtumėt žinoti, kad nesenai prieimus direktyvą dėl kovos su, su pinigų plovimu. Uh, baudžiamosios teisės priemonėmis. E, parlamentas visai nesenai tai patvirtino po dėrybų su e, taryba ir komisija. Ir tuomet e, parlamentas taip pat siūlė, kad sunkinančios aplinkybės būtų konstatuojamos kai yra dalyvaujama pinigų plovimo byloje ir kad Tokiu atveju kad būtų skiriamas dėmesys politiškai jautriem dėmesiam. Iš tiesų, taip, į tą patektų ir parlamentarai, mes patektumėm, bet iš tiesų buvo atsisakyta tai padaryti. Ir iš tiesų tai neįkėtinai yra ir komisija jau prieš metus yra gavusi pasiūlymą dėl spragų PVM sistemoje eliminavimo, e, kad organizuoti nusikalsteliai, skaitant ir tokias terorizmo teroristų organizacijas kaip Taiš ir Al-Qaeda, negalėtų pasinaudoti mūsų PVM sistema, negalėtų vykdyti vadinamųjų karuselinių nusikalstelų nusikaltimų. Labai lengva. Pasiūlymas patiktas prieš metus ir nieko nepadaryta. Ir, ir e, kalbame apie tai, kad 50 milijardų uždirba organizuoti nusikaltėliai, skaitant e, teroristinės organizacijas kaip Daešas ir Al-Qaeda. 50 milijardų. Tai yra praktiškai trečdalis ES biudžeto. Tai ar tikrai mes rimtai esam nusiteikę, ar mūsų vyriausybės yra rimtai nusiteikusios kovoti su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu. Ir e, baigdama baigsiu vienu klausimu ir, aišku, galėčiau kalbėti ne, nesustojama, baigsiu klausimu. Iš tiesų, e, nekarta buvo minėtos kriptovaliutos, jos nėra draudžiamos, kaip ir e, pavyzdžiui anoniminiai akcininkai, taip pat nedraudžiami yra Ir iš tiesų labai e, būtų lengva užgneušti šitą sistemą mokestinių rojų, yra naudojasi organizuoti nusikaltėliai ir pinigų plovėjai. Užtektų vien tik tai e, uždrausti anonimiškus akcininkus ir įmonės turėtų deklaruoti uh, visus e, e, tikruosius savininkus ir, e, ir ne tik tai tuos, kas yra Europos Sąjungoje, bet ir tie, kas užsiemo verslu su Europos Sąjungoje. Jeigu, jeigu vyriausybės to norėtų, tai tą, tą užnešti būtų galima labai lengva, bet jie nenori to padaryti. Ir dar kitas rytis, kurią būtina yra reguliuoti, bet tai nedaroma ir matom, kad kai kurios valstybės narės jau pradeda dabar vadinti save kriptovaliutų valiutų centrais bando save susijęti su blokčinų arba blokų grandinių technologijom ir kai kas sako, kad tos technologijos iš tiesų yra labai svarbios technologinės naujovės, kurios būtų naudingos kovojant su pinigų plovimu e, ir organizuotų nusikostamumu ir teroristų finansavimu. Kai kas sako, kad galbūt e, tai yra propaganda kaip jūs sakėte, kad kriptovaliutos tai yra naujos priemonės, kuriam naudojasi um, nusikalstami um, sindikatai. Kokia jūsų nuomonė dėl to būtų? Griechenland. Ačiū. Toliau panas Cavas, Greikijos atstovas. Polykirė, pravedarė. Toks. Ačiū, pan pirmininkė. Pinigų plovimas siekiant įteisinti nelegalia veikla uždirbtas lėšas ir pelnus yra problema, kuri rūpi visoms institucijoms, visoms valstybėms narėms. Ir, e, Namažai pasitaiko ir tokių atvejų, kai e, pat, taip pat ir ministrai, vyriausybės nariai tokiais būdais bando e, legalizuoti nelegaliai gautas pajamas, uždirbtas lėšas. Pagal Graikijos įstatymus, Graikijos konstituciją yra numatyti labai ilgi senaties terminai, tiksliau labai trumpi senaties terminai ir dėl to tokius asmenys yra sudėtinga patraukti baudžiam, baudžiamojo atsakomybę už e, tokią nelegalią neteisėtą veiklą. E, visais būdais mėginama tai situacijai priešintis, ją e, pakeisti, taip pat bendrabiaujant su Europolu. Kitomis institucijomis, taigi aš norėčiau sužinoti, kokių veiksmų ketinama imtis siekiant apriboti tokio pobūdžio korupcinę veiklą. Ačiū. Dabar kalbės e, Estijos atstovas, ponas Ek. Ačiū. E, aš įdėmiai klausiausi diskusijos eigos, ypač Niderlandų ir Europolo atstovų pasisakymų man įdomu būtų sužinoti, kaip bendradarbiauja atitinkamos tarnybos ir institucijos tarpusioje, kurios dirba pinigų plovimo prevencijos srityje. Visose valstybėse narėse yra sukaupta skirtinga, skirtingos patirties ir galia skirtingos procedūros, tos e, tyrimų sistemos yra pakankamai uždaros. E, informacija ir duomenimis galima dalintis tik tai tuo atveju, kai yra nustatoma aiškiai nusikalstama veika. Kitais atvejais visais e, informacija ir duomenimis nėra dalinamas. Ir Ir e, ypač tokiais atvejais, kuomet nuskausmus e, veikos e, nėra nustatoma. Man būtų įdomu, kokia yra Niderlandų patirtis bendradarbiaujant tarp institucijų kovojančių su pinigų plovimu, duomenų saugos priežiūros institucija ir teisės saugos institucijomis. Taip pat noriu paklausti Europolo atstovys, ar e, reikėtų didinti duomenų e, mainų e, apimtis, ypač kuomet kyla įtarimai dėl nelegalių finansinių sandorių. Ačiū. Žodis ponui Elisinui, Europos parlamento nariu. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pirmiausiai padėkoti ponui Raizebekui ir poniai Debolė. Jų mintis tikrai buvo labai įdomios. Tikrai visuomet naudinga išklausyti e, ekspertų minčių. Toliau kalbėsiu olandiškai, nes abu ekspertai tą kalbą kalba ir jiems nereiks vertimų. Pirmiausiai, kalbant apie tarp institucinį bendradarbiavimą, manau, kad tai yra raktas į sėkmę ir e, tą sėkmę mes e, užsitikriname jau atskiriuose sektoriuose. Manau, kad bendrabiaujant tarp atskirų sektorių tikrai e, sėkmės tikimybė padarytų dar didesnė ir ypač bendrabiavimas tarp viešojo privataus sektoriaus. Aš tačiau suprantu, kad tas bendradarbiavimas iš tiesų nevyksta labai sklandžiai, nes yra nustatyta labai daug apribojimų ir kliūčių, ypatingai teisinių. Apribojimų viena vertus būtina e, gerbti įgaliojimus ir suverenumą e, kitų institucijų ir kita vertus, e, kuo veiksmingiau kovoti su nusikalteliais ir atsižvelgiant į skirtingas teisinės sistemas, tą padaryti tikrai nėra labai lengva, todėl Tikrai e, noriu Jūs pagirti už tokias pastangas. E, tačiau kartu noriu paklausti, ar e, Jūs turite pakankamai informacijos arba galimybės patikrinti procesus, kurie šiuo metu vyksta tame tamsiajame internete, vadinamajame darknet ir kokie kriptovaliutų srautai ten E, yra generuojami. E, e, aš galbūt neteisingai išgirdau, kuomet jūs kalbėjote apie finansų priežiūros, finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybų veiklą valstybės narės lygmenių ir jos už, užfiksuotus įtartinus finansinius e, sandorius, ar jie e, yra tik tai netinkami, tas skaičius, kuris paminėjote, ne pagal taisyklės atlikti, ar jie iš tiesų keliantis įtarimus. Galbūt galėtumėte patikslinti. E, yra ir tokių, kurie norėtų steigti tokią Europinį mastų veikiančią finansinių nusikaltimų tyrimą tarnybą. Aš nesu šalininkas tokio pasiūlymo. Tačiau galbūt būtų galima kažkokią ES lygmenių bendrą e, duomenų keitimosi sistemą tarp šių tarnybų e, veikiančių valstybės narėse įsteigti, e, užuot steigus naują ES instituciją. Ačiū pirmininkė. Ačiū. Dabar ponė Kiničiai kalbės Europos parlamento narė. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau labai nuoširdžiai padėkoti prelegentams už pateiktą informaciją. Labai išsame detalę informaciją ir aš tikrai pritariu viskam, kas buvo pasakyta. Ir jau buvo pateikti atsakymai kai kuriuos klausimus, tačiau uh, Aš, aš tikrai išgirdau labai įdomių klausimų iš kitų kolegų, bet aš norėčiau pasakyti, jog remiantis mano ankstesnė karjera, aš esu iš Italijos, šalies, kur bendradarbiavimas ypatingai svarbus kovojant su organizuotais nusikalteliais. Taigi, man susidaro, man patiko tai, ką sakė ponė Debol, kad labai svarbu kirsti ties svarbiausiais e, nusikaltimo elementais, e, būtent finansais. Tai yra labai susijęs su mano šalies istorija ir man patiko ir tai, ką sakė ponas Reisenberg, nes vėlgi visą tai, ką jūs pasakote, labai primena man Italijos patirtį ir tai rodo, kaip svarbu yra bendradarbiauti. Tai yra esminis dalykas, jeigu norime kovoti su finansiniais nusikaltimais. Tie nusikaltimai tampa vis labiau paplitę. Iš dalies dėl to, kaip yra naudojamos informacinės technologijos ir kokios atsiveria galimybės pervesti milžiniškas sumas naudojant kriptovaliutą ir taip pat per kitus mechanizmus. Tačiau man įdomu, ar mes galėtumėme kažką realiai nuveikti, padaryti, kovojant su finansiniais nusikaltimais? Ar turime tokių galimybių? Štai koks klausimas. Ir taip pat norėčiau dar bendro pobūdžio klausimą užduoti susijusį su bendradarbiavimu. Buvo pasiekta nemažai pažangos tarptautinio bendradarbiavimo srityje, kovojant su nusikaltimais, terorizmu, finansiniais nusikaltelių tinklais ir panašiai. Tačiau ponė Debolė akcentavo kad problemų vis dar yra, kai reikia keistis ir dalintis informaciją. Taigi, mano klausimas, remiantis jūsų abiejų prelegentų patirtimi, kaip jūsų manimų būtų galima įveikti tą problemą, ko trūksta, ko nepakanka, kodėl neįmanoma dalintis informaciją, kodėl neįmanomas tas bendradarbiavimas, nes mes visi juo tikime. tikime. Ir daugelis mūsų esame įsitikinę, kad jis yra būtinas ir reikalingas, tai ko trūksta bendros informacijos, kalbant apie mm, valdžios institucijas, ar čia yra įstatymų kokiu tai spragų ar problemų, ar tų įstatymų galbūt reikia daugiau. Buvo pasakyta, kad neteisėtas pinigų, neteisti pinigų pervedimai, teroristų finansavimas, finansiniai nusikaltimai, kad visa tai susijęs su tradiciniais organizuotų nusikaltėlių tinklais, bet kurie dabar jau naudoja galbūt ir įmantresnės technologijas ir panašiai. Mes Europoje 5000 turime identifikavę nusikaltėlių grupuočių. Daugelis jų susijęs su finansiniais nusikaltimais, ne, neteisėtais pinigų pervedimais, aišku, tie pinigai po to išplaunami ir tai paveikia teisėtas kapitalistinių šalių ekonomikas. Taigi, norėčiau paklausti, ar nemanote, kad reiktų bendros organizuoto nusikaltimo savokos, koncepcijos, nes tos bendros savokos kaip ir neturime, tokio bendro apibrėžimo neturime. Ar padėtų jis mums? Gal kas nors kitas padėtų, gal jūs turite kokiu tai pasiūlymu iš savo patirties, jūsų tarnybų patirties. Kaip būtų galima sustiprinti bendradarbiavimą tarp institucijų įvairiose šalyse, nes Tik tokiu būdu galėsime kovoti efektyviai su teroristų finansavimu ir finansiniais nusikaltimais. Dėkoju. Mėly kolegos, daug e, išgirdome įdomių klausimų ir pastebėjimų. Noriu Jums padėkoti už tą aktyvų dalyvavimą diskusijoje, daugiau užsiregistravusių kalbėti savo sąraše neturime. Taigi suteiksime žodį ponui Reizenbekui ir poniai Debolė galimybę atsakyti į užduotus klausimus. Kiekvienam iš jų suteiksime po 10 minučių, nes 11 val. 30 minučių prie mūsų prisijungs komisijos narys Kingas ir e, sitrauks mūsų diskusijos. Pone Reizenbekai, prašau. Yeah, Ačiū už klausimus. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad Aš čia pakviestas kaip ekspertas, prokuratūros ekspertas, taigi mano nuomonė nebūtinai atspindi oficialią Niderlandų vyriausybės poziciją. Norėčiau tą pabrėžti. E, išgirdau įvairius klausimus, kurie buvo man adresuoti. Ir keli iš jų yra susijęs su kriptovaliutų grėsme. Mano patirtis, kovojant su terorizmo finansavimu, aš čia prieš pusmetį, man atrodo, lankiausi, kuomet vyko specialaus terorizmo komiteto posėdis, ponė Gomeš ten irgi dalyvavo ir Rūte taip pat dalyvavo, kuris rengė pranešimą apie kriptovaliutų naudojimą teroristų finansavimui. Europos parlamentas pakvietė tuos specialistus ir parengtos ataskaitos išvados atspindėjo ir tai, ką aš jau sakiau savo pristatymę. Būtent, kad nors, aišku, kriptovaliutų naudojimo rizika yra didžiulė, kasdienėme gyvenime, atlikdami tyrimus, mes nematome to tiek daug, kiek tikėjomės pamatyti. Ir galiu patikinti, kad, kaip jau ir sakiau, atliekant kratas namuose arba elektroninė įranga, mes visuomet ieškome naujų atsiskaitimo metodų identifikavimo. Bet arba mes neten ieškome, arba vis dar galbūt nusikaltėliai labiau tokiamis tradicinėmis priemonėmis naudojasi. Ir mes surandame daug tokių tradicinių finansavimo taktikų, pavyzdžių nerandame tų naujų galbūt mokėjimo metodų, bet tų tradicinių mokėjimo metodų naudojimo atveju matome labai daug. Ir aišku, visiškai kitokia istorija yra su pinigų plovimu, bet čia jau nėra mano darbo sritis ir aš apie tai jums leidus nekalbėsiu, nes tai nepatenka į mano kompetenciją. Kaip žinia, aš tiesiog žinau, kad pas mus buvo atlikta kelios sėkmingos procedūros prieš, nukreiptos prieš kriptovaliutų priekeivius, priekeivius, kurie pardavinėjo šią valiutą pinigų plovimo tikslais. Ir Niderlanduose, kuomet yra vykdoma prokuratūros veikla dėl pinigų plovimo, nereikia ginančiojo advokato, taigi dėl to mums ir pavyko nuteisti tuos žmonės. Toliau klausimas iš Estijos atstovo. Ar tokia pati partnerystė pinigų plovimo srityje yra kaip ir su privačiais partneriais teroristų finansavimo srityje? Tai jeigu mes norime dalintis asmens duomenimis Niderlanduose pagal policijos informacijos įstatymą, mes privalome skubiai turėti, skubiai teikti, turi būti skubus poreikis teikti tą informaciją. Ir čia nusikaltimų tyrimo ir prokuratūros atstovai gali teikti tokį prašymą, tas skubus prašymas dėl informacijos dalymosi, dėl teroristų finansavimo reiškia, kaip jau sakiau, kad labai sudėtinga surasti veiksmingas teroristų finansavimo tipologijas ir kartais mes matome veiksmingas tipologijas pinigų plovimo srityje. Pavyzdžiui, tikrai būtų galima pakalbėti apie tai politinių lygmenių, būtent ar yra tas e, skubus atvejis ir skubus poreikis, jeigu yra veiksmingas, veiksminga tipologija ir jeigu finansinis sektorius gali ištirti pinigų plovimo taktiką. Čia, aišku, gal daugiau politinio pobūdžio diskusija būtų ir aš galbūt e, į ją nesivelsiu, bet mums Niderlanduose tai yra viena priežasčių, kodėl mes pirmiausia pradėjome nuo teroristų finansavimo, nes akivaizdu, kad čia yra skubus poreikis teikti informaciją apie terorizmo finansavimą. Man atrodo, tiek klausimų buvo adresuota konkrečiai man, nebent ką nors, ką nors pražiūrėjau. Eh, eh, Ačiū ponė Reizenbekai, dar du kolegos trumpus klausimus mm, noriu užduoti. Ponas Šimamatov, vieną minutę jums prašau. Ačiū, pan pirmininkė, norėjau pratesti PVM sukčiavimo, karuselėm sukčiavimo klausimą. Aš manau, kad e, su šia problema susiduria ne tik atskiros valstybės narės, tačiau ir visa Europos Sąjunga. Noriu paklausti Europolo vadovės, ar Europolas yra e, numatęs ar imasi kokiu nors konkrečių veiksmų siekiančią problemą įspręsti? Ačiū. Uh, Ačiū. Paskutinis klausimas jam taip pat vieną minutę ponė Makovėjai užduos. Ačiū. Kalbėsiu labai trumpai. Ačiū už sutiktą galimybę pasisakyti Žinau, kad e, yra problemų su biudžetu. Šiais e, e, metais padintas biudžetas kovai su kibernetiniu nusikalstamu ir terorizmu finansavimu, bet jeigu kitais metais viskas liks taip pat, tai biudžetas bus 20 milijonų mažesnis. Tai klausimas toks, kiek jums reikėtų visų pirma tam, kad galėtumėt vykdyti savo funkcijas. Ir antra, Kalbant apie operatyvinius įgaliojimus, ar jūs tenkina dabar turimi įgaliojimai, ar jums reikėtų jų daugiau, ar manytumėt, kad reikėtų daugiau, kai kalba eina apie tyrimus, nes jūs neturite tyrimo srityje operatyvinių įgaliojimų. Dėkui. Ačiū. Galbūt pana Dabol galėtų atsakyti klausimus. Ačiū pirmininkė, ačiū na, visiems uždavusiam reikšmingus klausimus. Pradėsiu nuo e, teisės saugos bendruomenės Europoje įsijungimo į finansinius tyrimus. E, esu apvažiavusi Europos valstybės ir jų visų uh, teisėsaugos institucijos yra suinteresuotos ir mano, kad reikėtų investuoti daugiau finansinius tyrimus. Taip pat e, yra e, suvokiama, kad skirtingos valstybės narės e, skiriasi, kalbant apie įvairių valstybė narių specialistų lygį, specialistų atsakingų už kovas pinigų plovimu na, už kovą su kibernetiniu nusikalstamumu, tai mūsų prašoma yra ir mokymų šioje srityje. Dar yra to, viena problema. Tai yra tai, kad ne visuomet e, vykdome finansinius e, tyrimus, kai tai susiję su sunkiais nusikaltimais, organizuotais nusikaltimais. Tai iš tiesų ne visais tokiais e, atvejais vykdomas yra. Ir E, tyrimas e, pačių finansinių nusikaltimų, todėl esame tikri, kad Europolo lygmenių ir e, buvo užduota klausimų apie turtą išieškojimą, kad iš tiesų reikia dalintis gerąją praktiką, net, nes kai kuriuose valstybėse narėse viskas labai išplėtota yra, kai kuriuose mažiau. Iš tiesų reikia keistis gerąją praktiką šioje srityje, turime kurti žinių tinklą E, skirta finansinių nusikaltimų tyrimams. Kaip tik tai todėl labai svarbu, kad centralizuotumėm e, finansinį padalinį Europolę, nes būtent ten būtų turimos bendros tos žinios, būtų bendras vaizdas, kas vyksta su rimtais finansiniais nusitarimais, e, nusikaltimais, su organizuotų nusikalstamumų. Mes esame tikri, kad tą reikia daryti ir darysime toliau. Dėl nelegalių mainų internete ir kalbant apie kibernetinių nusikaltimų centrą Europolė, tai iš tiesų buvo parengtos gairias valstybėms narėms, kaip vykdyti tyrimus internetinių nusikaltimų, kaip atsekti pinigus ir E, iš tiesų dirbsime dar daugiau, reikia e, burti ekspertinės e, žinias ir tikimės ir komisijos bendradarbiavimo šioje srityje. Dėl E, pajamų, nelegalių pajamų kontrabandos, dabar negalėčiau Jums pateikti tikslaus atsakymo, tačiau e, iš tiesų rengiama yra ataskaita ir tuomet galėsime pateikti Jums informaciją apie pelną iš nelegalaus migrantų vežimo. Toliau dėl e, Niderlandų. Uh, bandomojo e, projekto ir dėl, dėl pasiūlymo e, skirto e, tokiam finansinių tyrimų padaliniams iš tiesų galėčiau pasakyti, kad yra kūriamas pirmasis informacijos mainų tarptautinis tinklas terorizmo e, finansavimo srityje. Tas tinklas subūrė 50 e, bankų ir finansinių tyrimų padalinius e, iš valstybių narių. Tai yra bandomasis projektas, iš tiesų bandoma išsiaiškinti kokios galimybės keistis informaciją tarp partnerių ir kaip toli, aišku, galima, tai norima įvertinti įvairius apribojimus, kliūtis atitinkamų sektorių, kad tą galėtų spręsti atitinkami veikiai, kas labai svarbu šioje srityje, tai pasitikimas, nes kai yra tinklai, kai kalba eina apie tinklus, reikia kurti pasitikėjimą ir tik tai tuomet galima tikėtis sėkmės. Ką dar būtų galima nuveikti, iš tiesų galima padaryti daugiau, Europolo lygmenių galvojame apie tai, kad e, būtų e, galima sudaryti e, sąrašą pagrindinių tikinių susijusių su pinigų plavimu, tai iš tiesų būt, turėtų būti galimybė sustelkti į, į juos ir iš tiesų ir SOCO ir CT finansinių nusikaltimų srityje tai yra Mm, tai kur turime dirbti. Dėl karuselinių nusikaltimų tam yra skirti specialūs projektai, tai stebime ir čia Europolas atlieka svarbu minį. Dėl biudžeto iš tiesų sumažintas biudžetas ir vakar nemažai kalbėjau apie biudžetą, pateikiau apžvalgą, kokį poveikį Tarysa iš tiesų prašoma tokio paties biudžeto, kaip kad patvirtino administracinė valdyba. Europolo e, rekomendacijos kokios būtų, ką norėčiau akcentuoti, kad reikėtų didinti galimybę skaitis informaciją tarp visų e, veikėjų, kad būtų e, galima sukurti bendrą tarptautinę europinę E, apžvalgą ir e, dabar jau vykdomi yra veiksmai ir turėtumėm tiesiog įvertinti tai, kas e, vyksta nacionaliniu, europiniu lygmeniu ir iš tiesų reikia finansinių tyrimų ir reikia vykdyti turto išieškojimą visų tyrimo atvejų susijusių su turizmo finansavimo. Yra bandomųjų projektų, bet to nepakanka, turime e, daugiau padaryti. Minėjau, e, kad vyko policijos vadovo sutikimas, taip pat vyko bendras sutikimas su e, muitinėmis ir pateiksime informaciją apie tai dėl nusikaltamų pinigų nu-, nustatymų mūsų sistemose. Tai iš tieskų viskam vadovauti turi būti turi žvalgybos institucijos, kartais gauname informacijos, bet to nepakankam, kaip sakė e, Niderlandų valdžios atstovas, važiuoju, trūksta informacijos apie e, terorizmo finansavimą, kadangi e, iš tiesų į ataskaitas tai nepatenka ir negauname šitos informacijos, turime investuoti, turi galimybės kurti stipresnės partnerystės tarp privataus sektoriaus ir tiesiogos institucijų finansų tyrimų srityje. Uh, Todėl, kalbant apie finansinius nusikaltimus, artimiausiais metais bus penki prioritetai. Turime gerinti bendradarbiavimą su finansiniais padaliniais, turime remti veiksmus politinio ciklo kontekste, galime tai finansuoti, galime remti valstybės narės, reikia stiprinti turto išieškojimą. Ir tai, tai yra tas klausimas, kuriuo turime dirbti kartu su Eurojus, turime stiprinti bendradarbiavimą su privačiu sektoriumi, turime daugiau remti E, tyrimus e, susijusius su finansiniais nukaltimais e, bendradarbiauti su valstybėmi narėmis, turi ger, keistis gerąją praktiką, investuoti į, į žinias, ekspertinės žinias, turime investuoti į mūsų tyrėjus, taip pat turime investuoti ir į inter, su internetu susijusias ekspertinės žinias. Ačiū poniai Debolė, poniai Reizenbekui, mėly kolegos, baigiame šią mūsų diskusijų dalį. Dėkoju visiems dalyviams už įdomus klausimus. Manau, kad interesas tikrai yra abipusis siekiant sustiprinti tą abipusį pasitikėjimą, kurį minėjo, apie kurį kalbėjo ponė Debolė, tam, kad būtų kuriami tie veiksmingi kovos su terorizmo finansavimu tinklai, mėly kolegos, man pranešė, kad komisijos narys Kingas atvyks į posėdį 11.30 min. Taigi prašau jūsų niekur iš salės neišeiti tam, kad galėtume pusę dvyliktos tęsti posėdį. Pone pirmininkė, ar galėtumėte leisti užduoti papildomą klausimą poniai Debolė? galite tą klausimą užduoti mm, asmeniškai, o ne viešai, nes mūsų diskusijos jau baigtos. So we have...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

Dear colleagues, let's. Mėly kolegos, teskime mūsų diskusijas, pradėkime naująją jų dalį. Džiaugiuosi, kad e, komisijos narys Kingas mus pagerbė savo apsilankimu ir e, dalyvavome diskusijose su bendruoju parlamentinės kontrolės komitetu jo nariais. Jis e, pristatys e, bendrąją staciją susijusią su saugumo sąjungos kūrimu ir žinoma įvertins bendrojo parlamentinės kontrolės komiteto vaidmenį. Taigi komisijos narikingai tiek pristačiau, kad jūs dabar mums papasakosite apie ES saugumo temas. Svarbiausias jums suteikiu žodį. Ačiū. Uh, Ačiū, labai malonu vėl sugrįžti į šį susitikimą. Labai džiaugiuosi, kad rengiate tokius susitikimus, nes man atrodo, kad toks, tokie kolektyviniai veiksmai, įsitraukimas, pamastymai yra labai svarbu ne tik Europolui, bet taip pat mums visiems, kurie dirba šioje srityje kartu su Europolu. Kai kalbame ir galvojame apie ateitį, ateities iššūkius ir planus, kaip su tais iššūkiais susitvarkyti, aš manau, kad jūsų dalyvavimas, įsitraukimas leidžia mums geriau kurti, pritaikyti ir paremti Europolą kad jie galėtų įgyvendinti mūsų priemonės ir politikos veiksmus šioje srityje. Aš tikiuosi, kad jūs suprasite, jog man, manęs nereikia įtikinė, įtikinėti, kiek svarbus yra Europolas. Aš labai tvirtai e, esu įsitikinęs, kad Europolas, jo darbas yra labai svarbu. Aš manau, kad Mes turime teisingai teikti paramą Europolui jų darbę finansinė prasme ir taip pat politikos prasme, priemonių prasme. Ir labai svarbu, kad tai, kad mes kalbėjome apie tam tikras politikos priemonės, kurias galėtumėme kurti, sustiprinti, kad Europolas galėtų geriau siekti užtikrinti mūsų kolektyvinį saugumą. Taigi jūs pakvietėte mane, kad aš galėčiau trumpai papasakoti apie tą darbą, kuris atliekamas pastaruoju metu dėl saugumo sąjungos kūrimo ir klausimų. Nuo ankstesnio mūsų susitikimo dar pirmininkaujant Bulgarijai pavasarį mes ir toliau tęsėme darbą kovojant su terorizmu, atremiant kibernetinius iššūkius, tiek kibernetinės grėsmės, tiek su, kibernetin, su kibernetinė erdvė susijusius nusikaltimus ir rimtus e, nusikaltimus. Ir mes Taip pat kovojame su hybridinėmis grėsmėmis ir rizika susijusi su cheminiais, biologiniais, radiologiniais ir branduoliniais pavojais. Deja, tai nėra jokių būdų abstraktus iššūkis, kaip įvykiai Solsberyje, mano šalyje, dar šiais metais tai įrodė. Ir pirmininkas Junkeris visai nesiniai paskelbė apie kelias naujas iniciatyvas susijusias su mūsų darbo saugumo sąjungos srityje savo metinėme pranešime, kurį jisai perskaitė parlamente Strasbūrė dar šį mėnesį. Ir pradėsiu nuo tų pasiūlymų. Tarptų pasiūlymų yra ir pasiūlymas, kurį pateikia komisija valstybėms narėms ir tarybai bei Europos parlamentui dėl to, kaip būtų galima kovoti su teroristiniu turiniu internete. Trumpai apie tai pakalbėsiu šio, šis teroristinio turinio internete iššūkis, mano manimu, yra labai reali rizika mūsų saugumui. Šių metų sausio mėnesį, vien tik per tą mėnesį 700 naujų tokių Daesh propagandinių straipsnių buvo paskleista internetu. Teroristinis turinys buvo susektas Europolo, tai yra tikrai ekspertų tinklas šioje srityje, 120 platformų buvo surastas tas turinys. Ir tai yra labai reali, aktuali grėsmė, su kuria reikia sutvarkyti. Internetinis teroristų, tu, inter, ter, teroristinis turinys internete dažnai yra susijęs su visais tais išpoliais, kurie vyko per pastarosius dviejus metus, arba dėl kurstimo, įtraukimo, netgi pateikiamos instrukcijos tam tikrais atvejais, netgi aiškiai nurodoma, kas turi būti padaroma, dažnai glorifikuojamas išpolis ir e, jo siaubingi padariniai. Ir mes, kaip žinia, dirbame su didelėmis internetinėmis platformomis, laisvanoriškų pagrindų jau keletą metų, įtraukiant ir valstybių narių atstovus ir be jokios abejonės taip pat ir Europolo atstovus dirbame ES interneto forume tam, kad pasiektumėme pažangos ir apribotumėme tokių teroristinio, tokio teroristinio, teroristinio turinio teikimą internete. 60 tūkstančių teroristinio turinio atvejų buvo susekta, 130 paslaugų tiekėjų su to buvo susiję ir taip pat buvo analitinė parama teikiama valstybėms narėms, jų institucijoms, ypač po te, baisių teroristinių išpolių, kurie įvyko. Ir tos bendros pastangos, pasikliaujant ir Europolo eks, ekspertinėmis žiniomis, davė pozityvių rezultatų. Tačiau ta pažanga, kurios pasiekėme tame forume, laisvanoriškų pagrindų, neleido mums pasiekti pakankamai daug ir pakankamai greitai pažangos. Vis tiek to turinio dar yra per daug. Uh, Taigi mes imamės žingsnių pirmąjį kartą ir siūlome ES mastu priimti teisės aktus, kurie numatytų prievolės ne tik valstybėms narėms, bet taip pat tiesiogiai ir platformoms, kad būtų kovojama su šia labai konkrečia grėsme ir iššūkiu. Taigi mūsų pasiūlymas, kurie, apie kurį kalbėjo ir pirmininkas Junkeris, leis sukurti tris prievolės, naujas prievolės. Prievolę, kuri numatyta platformoms, kad jos privaloma tvarka išimtų teroristinį turinį per vieną valandą nuo to laiko, kai gavo konkretų išėjimo, išėmimo įsakymą iš policijos pareigūnų. Tai yra labai svarbu, nes teroristinis turinys yra labai grėsmingas ir žalingas per pirmas valandas, kuomet pasirodo internete, dėl to, kad iš, išplinta. Taigi e, tie, tie, tos kratos, kurios atlikome, rodo, kad 3 ketvirtadaliai DAEŠ propagandos e, informacijos buvo padalinta per kelias valandas ir paskleista per kelias valandas. Taigi reikia išimti tą turinį kuo galima greičiau. Kitas dalykas, jeigu platforma akivaizdžiai yra naudojama skleisti teroristiniam turiniui, tuomet e, reiks imtis proaktyvių priemonių ir nustatyti tą turinį ir neleisti jo siūsti toliau. Ir valstybės narės turės skirti pakankamai išteklių tam, kad veiksmingai galėtų susekti teroristinį turinį ir paskelbti įsakymus dėl jo pašalinimo. Taip pat e, turime pasirūpinti, kad e, saugikliai būtų numatyti, įskaitant ir skundų mechanizmą, veiksmingą skundų mechanizmą ir galimybę kreiptis į teismą, jeigu to prireiktų. Nes mes e, aiškiai teigiame, kad šie pasiūlymai nėra skirti laisvos, laisvo pasisakymo cenzūrai, laisvo žodžio cenzūrai. Mes nukreipiame dėmesį į teroristinį turinį, teroristinį turinį, kuris būtų nelegalus ir internete, ir už jo ribų. Ir kuo, aišku, didžiausia dauguma platformų, tai didžioji dauguma platformų bendradarbiaus, bet mums reikalingos nuostatos veiksmingoms sankcijoms. Dėl to mes ir siūlome galimybę tuo atveju, jeigu sistemingai nesugebama laikytis ir įgyvendinti įsakymo išimti turinį, jeigu tai nebus vienos ar dviejų, vieno ar dviejų atvejų klausimas, bet sistemingai bus atsisakoma išimti turinį, tuomet labai griežtos sankcijos bus taikomos paslaugų tiekėjai iki 4 procentų nuo bendros apyvartos. Ir tos sankcijos kartu su nuolatiniu bendradarbiavimu, kuris vyksta tarp įvairių suinteresuotų šalių, leis mums išspręsti ir susidoroti su šiuo svarbiu teroristų arsenalo ginklu. Kalba eina apie teroristinį turinį, kuris skatina, glorifikuoja teroristinius nusikaltimus arba teikia nurodymus, instrukcijas, kaip atlikti teroristinį nusikaltimą, teroristinį išpolį. Visa tai yra nelegalus turinys, kurį bus reikalinga išimti. Tai yra vienas kibernetinės grėsmės aspektas, su kuriuo dabar susidurėme. Dėl to komisija taip pat pristatė pirmininko Junkerio metinėme pranešime priemonių paketą, kaip būtų galima lab, geriau užtikrinti mūsų rinkimų ir demokratinių procesų saugumą. Tie pasiūlymai buvo parengti siekiant sustiprinti mūsų saugumą rinkimų metu, turint omenyje, kad daug rinkimų vyks valstybėse narėse per ateinančius mėnesius ir taip pat uh, turint omenyje ir tai, kad artėja Europos parlamento rinkimai gegužės mėnesį. Mes bandysime padėti visiems užtikrinti, kad Europa būtų visapusiškai pasirengusi atmes, atremti bet kokį kišimąsi, galima kišimąsi. Ir tokios siūlomos priemonės yra ir rekomendacija dėl didesnio bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis raginant jas įsteigti nacionalinį rinkimų bendradarbiavimo tinklą su visomis institucijomis, tai ir kibernetinio saugumo, domino apsaugos, rinkimų institucijos, teisės saugos institucijos, jų bendradarbiavimą ir taip pat sukurti tokį europinį rinkimų bendradarbiavimo tinklą. Mes siekiame daugiau skaidrumo internetiniuose politiniuose internetinėse politinėse reklamose Prašome nacionalinių institucijų, politinių partijų ir žiniasklaidos imtis priemonių ir apsaugoti savo tinklus ir informacinės sistemas nuo kibernetinio kišimosi. Tos priemonės yra susijusios ir su mūsų ankstesniu darbu, kovojant su vis labiau augančia problema dėl dezinformavimo ir netikrų žinių, kurios leidžiamos internetu ypatingai akcentuojant tai, kad yra bandoma kištis šiuo atveju konkrečiai mūsų demokratinius procesus. Mes prašome, kad platformos imtųsi veiksmų ir didintų skaidrumą, susiekamumą ir atskaitomumą internetu ir geriau apsaugotų vartotojus, mūsų piliečius. Uh, Mes tikimės e, su platformomis, platformas užbaigti per, e, su, kartu, kurdami platformas parengti ir Elgesio kodeksą. Tokiu būdu pasiektumėme puikių rezultatų šioje kovoje, kurią turime laimėti, nes priešingų atveju tie, kurie siekia kištis į mūsų demokratinės sistemas ir procesus, sumenkins tuos rinkimus ir tuos demokratinius procesus, jų demokratinį patikimumą sumenkins. Taigi e, mums reikia, kad įsitrauktų į bendradarbiavimą visi veikėjai ir tie bendradarbiavimo tinklai leistų mums užtikrinti didesnį bendradarbiavimą ir tikiuosi, kad ir toliau galėsime pasikliauti Europolo ekspertinėmis žiniomis ir patirtimi, kovojant su įvairiais kibernetiniais iššūkiais ir įvairiais jų aspektais. Toliau laukia aukštų pareigūnų konferenciją čia Briuselyje spalio 15-16 dienomis, kur kalbėsime konkrečiai apie tai, kaip būtų galima geriau kovoti su kibernetinėmis grėsmėmis rinkimų metu. Kalbant bendrai apie kibernetinės grėsmės, prieš vienerius metus komisija pateikė pasiūlymą dėl paketo, kaip būtų galima sustiprinti kibernetinį saugumą. Čia kalba eina apie tris ramšius - atsparumas, atgrasa ir tartotinis bedarbiavimas bei gynyba. Mes pasiekėme nemažai pažangos nuo to laiko, įgyvendinami šias priemonės, kad būtumėme atsparesni, kad mus sunkiau būtų galima užpulti, mes greičiau sureaguotumėme, kai kyla kibernetiniai išpoliai. Ir taip pat kūrėme tikrą europinę kibernetinio saugumo agentūrą, kuri leistų nustatyti standartus ir koordinuoti atsakus, pasitelkiant ir Enisos patirtį. Agentūra perims rizikos, reakcijos į riziką e, funkcijas ir taip pat elgs, e, dirbs pagal tam tikras gairias, kaip tokiais atvejais, kibernetinio išpolio atvejais elgtis. Ir taip pat mes turime gerai tokį, turime paruošti labai gerai peržiūrėtą veiksmų planą, kad kibernetinio saugumo agentūra galėtų tinkamai gyvendinti tą planą ir jį išbandyti įvairiais, įvairiose situacijose. Agentūra taip pat bus atsakinga už tai, kad uh, ES kibernetinio saugumo statuso ir paslaugų kodeksas būtų parengtas atitinkantis aukščiausius saugumo standartus ir mūsų sertifikavimo ES mastu tikslas yra užtikrinti, kad dirbtumėme su valstybių narių institucijomis ir reaguotumėme į įvairius saugumo poreikius įvairiuose sektoriuose. Esu įsitikinęs, kad vis tame, vis labiau tarpusavėje susijusiame pasaulyje mums reikia lankstaus sertifikavimo, lankščios sertifikavimo sistemos, ne tik laikantis aukščiausių standartų, bet ir taip pat įsukant tą įsukant tuos veiksmus, kurie leistų apsaugoti mūsų verslą, mūsų piliečius ir tai leistų užtikrinti didesnį pasitikėjimą ir sukurtų konkurencinį privalumą. Taip pat tuo pat metu mums labai svarbu imtis reikiamų žingsnių, kad pagerintumėme kibernetinio saugumo atgrasimą. Ir čia didžiausias vaidmuo tenka Europolui ir EC3 padaliniui. Mes turime sukurti labai aiškias atgrasos priemonės tiems, kurie galbūt norėtų organizuoti išpolius prieš mus ir dramatiškai padidinti galimybės juos sugauti, sulaikyti ir patraukti atsakomybę, numatant labai griežtas bausmes tiems, kurie užsima priešiškomis kibernetinėmis e, išpolio priemonėmis prieš mus. Teisėsauga, teisėsaugos sistema yra labai svarbi, susekant ir nustatant nusikaltelius ir tai yra labai sudėtinga. Europolas teigia, kad 90 procentų kibernetinių nusikaltimų tyrimų da labai dažnai susiduria su tam tikromis susiekamumo problemomis. Ir dėl to mes norime pasitelkti Europolo patirtį ir geriau sugebėti ir skaidriau galbūt susekti tuos tinklapius ir IP adresus. Mes taip pat skatiname bendradarbiavimą ir dalymasi ekspertinėmis žiniomis tokiuose srityse kaip uh, kibernetinio susiekamumo pajėgumai EC3 tapo labai svarbiu padaliniu visoje ES ir už jos ribų kibernetinio saugumo klausimais. Tai yra tam tikras centrinis mazgas, dalyjantis žvalgybinę informaciją, teikiant paramą valstybių narių institucijoms ir jų operacijoms bei tyrimams, kur atliekama operatyvinė analizė, bendra koordinavimas ir teikiami ekspertiniai patarimai. Ir Tai sukuria be jokios abejonės didžiulę pridėtinę vertę, kurią pripažįsta visos valstybės narės. Pavyzdžiui, šių metų pavasarį didžiausia DDoS e, tinklapį, internetą paraliz, paralyžuojanti įranga buvo identifikuota. Čia prisidėjo ir Niderlandai, ir Europolo pareigūnai, ir uh, tokių išpolių kaštai buvo įvertinti 4 milijonais eurų. Tai yra tik nedidelis toks kuklus indėlis, bandant atremti tokio masto kibernetinius išpolius ir iššūkius. Ir mes imame žingsnių, kad teisėsaugos institucijos galėtų geriau surinkti įrodymus tam, kad patrauktų atsakomybėm tokius nusikaltelius. Elektroniniai įrodymai, kurie dažnai yra talpinami kitoje jurisdikcijoje. Ir šiais metais mes pateikėme pasiūlymus, kaip būtų galima teisės saugos ir teism, institucijoms ir teismams suteikti naujas reikiamas priemonės, kad jie gautų inter, elektroninius įrodymus, elektroninės pašto žinutės, trumpasias e, žinutės ir tam tikras programėlės iš kitų valstybių, tyriant kibernetinius nusikaltimus ir terorizmo bei kitus rimtus nusikaltimus. Ir tą galėtų padaryti kur kas greičiau nei dabar. Dabar pagal dabartinės taisyklės ir procedūras gali tai užtrukti vidutiniškai 10 mėnesių teisėsaugos institucijoms gauti tokius įrodymus, kai jie yra kitoje jurisdikcijoje. O mūsų pasiūlymais mes bandome radikaliai supaprastinti ir sumažinti tą darbą, tuos laikotarpius, kad įrodymai būtų gaunami per 10 dienų arba net 6 valandas skubos atveju. Labai trumpai apie kovą su terorizmo finansavimu ir pinigų plovimu, kadangi jūs neseniai aptarėte šią temą. Komisija pasiūlė ir toliau stiprinti ES finansinių institucijų priežiūrą, kad būtų galima geriau spręsti pinigų plovimo problemą apskritai ir terorizmo finansavimo grėsmės ypatingai ir tas bus daroma stiprinant Europos bankų, bankų institucijos vaidmenį, suteikiant jai reikiamas priemonės, kad būtų užtikrinamas veiksmingas bendradarbiavimas ir priežiūros pareigų koordinavimas. Platesnės strategijos dalis yra sustiprinti ES sistemą kalbant apie kovos su pinigų plovimu priemonių priežiūrą. Tokiu būdu tos priemonės leis užtikrinti ES finansinių sistemų vientisumą, užtikrins finansinį stabilumą ir padidins mūsų apsaugą nuo finansinių nusikaltimų. Tačiau mes taip pat turime ir toliau siekti atremti konkretų iššūkį susijusį su terorizmo finansavimu ir tuo metu, kai žmonės kalba apie mažių, mažų sąnaudų terorizmą ir kaip tas terorizmas vykdomas, tai būtų klaidinga nenaudoti finansinės žvalgybos priemonių kovai su terorizmu. Tai labai svarbi priemonė ir šiais metais dar buvo pateikti pasiūlymai leidžiantys teisės saugos institucijoms prieiti prie finansinės informacijos, kuri yra reikalinga atlikti tyrimams dėl rimtų nusikaltimų, įskaitant terorizmą, e, tai yra informacija apie bankų sąskaitas ir finansinės analizės. Ir ši direktyva taip pat numatys galimybę geriau bendradarbiauti nacionalinėms teisėsaugos institucijoms ir nacionalinėms, finansin, nacionalinėms finansinės žvalgybos padaliniams, taip pat užtikrinamas bendradarbiavimas tarp valstybių narių ir kuriamas finansinių žvalgybos padalinių tinklas. Ir aš tikiuosi, kad bus užbaigtos dėrybos dėl šių pasiūlymų, kuo galima greičiau, kadangi tie pasiūlymai labai svarbus. Tačiau e, jau ir dabar turime galvoti apie kitus žingsnius. Ir mano manimu, tai reiškia, kad reikia mąstyti apie tai, kad reikalinga Europos terorizmo finansavimo susiekimo sistema ta sistema papildytų dabar vykstantį puikų bendradarbiavimą su Europolu, Europolo bendradarbiavimą su partneriais Amerikoje ir jų terorizmo finansavimo susiekimo programą. Tačiau man atrodo, kad taip jau švelniai tariant, keista yra, kad kartais geriausias būdas tą finansinės žvalgybos informaciją gauti apie Europos piliečius yra tą padaryti per JAV institucijas. Man atrodo, kad mes turėtumėme būti kur kas geriau pasirengę spręsti tą problemą patys, atsižvelgiant į Europolo patirtį. Toliau kalbant apie saugumą, vėlgi mes turime žvelgti toliau nei mūsų sienos siekia. Stabili kaiminystė turi didelės įtakos mūsų vidaus saugumui ir dėl to komisija savo ruoštų ir toliau remia kaiminę šalis, kad jos stiprintų savo pajėgumus kovoje su terorizmu ir rimtais nusikaltimais. Pagrindinis vaidmuo čia tenka įvairioms agentūroms, Eurojustui, Sepol, mokymo agentūrai ir ypatingai Europolui. Ir aš norėčiau pasinaudoti progą ir padėkoti Europolui už jų lyderystę, už puikų darbą, kurį, kurį jie atlieka vėlgi bendradarbiaudami su valstybių narių teisėsaugos institucijomis ir kitais partneriais Vakarų Balkanuose ir kitur mūsų kaiminystėje kad kovotumėme kartu ir atremtumėme organizuoto nusikalstamumo iššūkius, ne, priekybą, ne, neteistę priekybą šaunamaisiais ginklais ir kitus saugumo aspektus turint omenyje. Taip pat palaikant stiprų bendradarbiavimą su JAV, Kanada. Mes stipriname bendradarbiavimą su tarptautinėmis organizacijomis įvairiose srityse, įskaitant ir kovą su terorizmu, turiuomenį ir NATO, ir Junktinės tautas. Ir praeitų metų pabaigoje mes pateikėme rekomendaciją pradėti dėrybas dėl tarptautinių susitarimų, kaip žinia, tarp Europolo ir įvairių šalių partnerių. Tai leistų keistis asmens duomenimis su tomis šalimis ir aš tikiuosi, kad pasieksime geros, gero bendradarbiavimo tose dėrybose. Tokie susitarimai yra operatyvinis poreikis, nes reikalinga geriau bendradabiauti duomenų keitimosi srityje, kovojant su užsienio kovotojais ir tam tikrus įtariamuosius, kurie galbūt turi dviejopą pilietybę arba turi netgi teisę gyventi ES trečiose šalyse. Teisėsaugos institucijų bendradarbiavimas leis susekti teroristus ir nusikaltelius ir taip pat užkirsti kelią teroristų kelionėms jų naudojimų naudojimus internetu ir jų finansavimui. Taigi tokie tarptautiniai susitarimai leis užtikrinti reikiamus saugiklius, kalbant apie pagrindinės teisės, tam, kad būtų galima tą operatyvinį bendradarbiavimą palengvinti ir komisija tam visipusiškai pritarė. Mes informuosime nuolatos Europos parlamentą apie tų dėrybų pažangą, lybę komitetą konkrečiai ir aš mielai teiksiu informaciją apie tas dėrybas per būsimus šios grupės susitikimus. Ir pabaigai dar norėčiau padėkoti Europolui už puikų darbą, kurį jie atlieka pastaruoju laikotarpiu, tą jie daro kasdien, gyvendindami tuos prioritetus ir teikdami paramą valstybėms narėms, jūsų teisėsaugos institucijoms, mums kartu siekiant atremti tuos iššūkius, pradant terorizmu, kibernetiniu nusikalstamumu ir rimtais organizuotais nusikaltimais. Kartu dirbdami mes sugebėsime atremti tuos iššūkius. Ačiū. King, uh, for... Labai ačiū komisijos nariui Kingui už uh, išsamų uh, pristatymą. Toliau pirmininkaus bendrapirmininkės Diesa Dimera. Pues muchas gracias, señor. Ačiū bendrapirmininkė, ačiū komisijos nariui. Aišku, išgirdome reikšmingų pastebėjimų saugumo srityje, tiek to mūsų piliečiams. Uh, Ir aš e, norėčiau galbūt apibendrinti šiek tiek tai, ką jūs sakėte. E, aišku, labai svarbu vykdyti parlamentinę Europolo kontrolę, kaip tik tai tam yra sukurta uh, E, jungtinė e, grupė ir aišku, čia remiamės 51 straipsnio kitom e, sutarties straipsnė. Labai svarbu, kad Europos parlamentas, nacionaliniai parlamentai dalyvautų vykdant Europolo parlamentinę kontrolę ir tai suteikia legitimumo šiai svarbiai agentūrai. Aš sutinku, kad Europolui reikia priemonių, kad uh, jis e, galėtų konsoliduoti šią nuostabę idėją saugumo sąjungą. Ką tai iš esmės reiškia? Ištekliai, biudžetas, nes iš Europolo reikalaujame tikrai nemažai. Teroristų turinys internete, na, e, E, gerai žinome, kad šis turinys lengvai perkeliamas yra iš vienos platformos į kitą, todėl mums reikia priemonių, personalo, mokymo, biudžeto. Pirmininkas Junkeris savo pranešime paragino per valandą ištrinti šitą turinį ir e, iš tiesų tai galima padaryti, bet tam reikia išteklių. Tai e, Bet e, dar viena idėja, kurią reikia galbūt e, stiprinti, tai yra rinkimų saugumas, turime tai spręsti, tai labai svarbu. Ir manau, kad ši agentūra gali stiprinti tai, kas daroma kitur, bet, vėl, bet vėlgi ir čia reikia daugiau išteklių. Na, aišku, reikalingas, reikia suteikti žmonių, žmonėm pasitikėjimą. Ir o, iš tiesų tie, kas nori mums pakengti, turi žinoti, kad yra dabar procedūros, aišku, ir yra ta, tarp valstybinių problemų, kalbant apie internetinę saugumą, jūs įvertėjote kaip, kaip problemą. Uh, Ir gerbiamas komisijos nariai nemažai skiriame e, laiko diskusijom apie uh, kovą su pinigų plovimu, terorizmo finansavimu. Ir tai, kas labai neramina, kad uh, Ir neramina, kad terorizmas iš tiesų ne, nekainuoja labai brangiai, nereikia kažkokio tai ypatingo finansavimo, kad būtų galima žudyti žmonės, tai labai neramina. Tad, todėl, aišku, reikia stiprinti finansinę žvalgybą, aišku, svarbios e, sekimo, sekimo sistemos, e, jav yra TSP, bet europinės tokios sistemos nėra. Uh, Ir e, taip, e, tarptautiniai sustarimai yra labai e, būtini, norint kovoti su organizuotu nusikalstamumu apskritai. Aišku, visi šitie sustarimai turi atitikti Europos pagrindinių teisių hartiją. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti komisijos nariui už jos meninį indėlį. Uh, Ir dar norėčiau sakyti kelis pastebėjimus e, arba tiksliau dėl darbo e, tvarkaus. E, dabar nėra numatyta laiko bendrom diskusijom ir periname prie paskutinės dalies, tai būtų vakar dienos ir šios dienos išvados. Išvados bus labai didžiai e, rengiamos ir pateiktos e, jums e, kitam sutikime Bukarešte. Ir išvadose bus akcentuojami keturi svarbiausi dalykai. Pirmiausia, tai bus Europolo darbo programa. kuriai reikia skirti tinkamą finansavimą. Uh, E, kitoje daugiametinėje finansų e, programoje. Antra, kas bus akcentuojama išvadose, tai klausimas, e, kurį diskutavome širit, žinoma, kalbant apie Europolo indėlį į kovą su finansiniais nusikaltimais kovą su pinigų plovimu, turto išieškojimu, apie tai kalbėjome iš ryto, tai akcentavo ir komisijos narys Kingas. Uh, Taip pat norėčiau Jums pranešti, kad kitas sutikimas vyks Bukarešte kitais e, metais, vasario 24-25 dieną. Panas e, Cetanovas atstovaus nacionaliniam parlamentam Europos par, par, parlamentui, Europolo administraciniai valdyboje Ir taip pat buvo suburta darbo grupė. Danijos e, delegacija turėtų pateikti rekomendacijas e, iki peržiūros, kurią atliks, e, kurią atliks jungtinė bendra parlamentinė kontrolės grupė. Aš galėčiau pasakyti, kad darbas labai veiksmingai vyko su Danijos delegacija darbo grupėje. Ir ateityje Danija taip pat turi vaidinti svarbų vaidmenį, užtikrinant Europos piliečių saugumą. Gerbiamas bendra pirmininkė. Ačiū, gerbiamas komisijos nariai, ponė Dijas Demera, mėly kolegos, iš tiesų mes e, jau artėjame prie mūsų sustikimo pabaigos. Manau, kad e, tikrai labai išsamei aptarėme svarbiausias temas. Noriu padėkoti mūsų prelegentams, e, ypač komisijos nariui, už e, išsakytas mintis. Ponas Dijas Demera jau minėjo, kad kitas mūsų sustikimas vyks vasario mėnesį Bukarešte. Esu tikras, kad ir ten vykstančios diskusijos bus labai įdomios ir galėsime aptarti ir Danijos delegacijai svarbės temas. Ir žinoma, išgirsime iš pono Svetanovo informacijos apie tai, kokie klausimai buvo svarstomi Europolo administracinėje taryboje. Aš dar kartą noriu padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie šio sustikimo su organizavimo, ypač lybė komitetui. Uh, uh, jo sekretariatui, taip pat mm, dėkoju nacionalinių parlamentų nariams ir e, Europos parlamento vertėjams, bei žinoma Austrijos e, parlamento tinkamoms tarnyboms už indėlį į šios konferencijos rengimą. Dar kartą linkiu visiems e, smagaus laiko Briuselį ir įsisveikinime e, iki kitos konferencijos. Ar galiu perskaityti? paskelbti informaciją susijusią su Bukarešto susitikimu. Ar suteiksite man tokią galimybę? Prašau. Noriu tik Jūs informuoti, kad šį rytą Rumunijos e, parlamentas e, e, priimdamas įstatymą dėl kovos su pinigų planų direktyvos perkelimą į Rumunijos teisę išbraukė e, svarbes e, nuostatas dėl e, atskirų <clears throat> asmenų įtrauktų į šią veiklą. Taigi mes turėtume pasvarstyti, kaip atskiroms ES narėms yra svarbios tokios temos kaip kova su pinigų plovimu. Aš manau, kad galėsime tą padaryti